Yeah, yeah, okay. Yeah. Good. So let's try to speak in time for the hearing. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, mėly kolegos, gerbiami ponios ir ponai, pradedame Tarptautinės prekybos komiteto popietinio posėdžio dalį. Šiandien ryte jau pradėjome kalbėti apie transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę. Mes praktiškai tampame komitetu, kuris tik šią temą ir tesvarsto ir dabar turime galimybę su komisijos narė Malstrom padiskutuoti, pasikeisti nuomonėmis apie problematiką susijusiu su investuotojų ir valstybės ginčių sprendimu ir jo mechanizmu, o 16 valandą vyks klausimas tema, kokia yra transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės nauda europiečiams. Investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmas yra vienas iš kontroversiškiausių klausimų svarstant uh, transatlantinę priekybos investicijų partnerystę, kaip ir kitas laisvos priekybos sutartis, todėl konsultacijos e, buvo pradėtos ES komisijos dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo tvarkos valstybės narės įvairių pasiūlymų pateikė šių konsultacijų proceso eigoje, ponė Maštram tas idėjas jau pristatė, įvardijo tam tikras e, probleminės zonas, kurios atitinka 2011 metais Europos parlamente patvirtintos rezoliucijos turinį, taigi dabar kyla klausimas, kaip toliau turėtume elgtis, ar ateityje, kalbėdami apie investicijų apsaugą, mes apsispręsime dėl vieno kokio nors tinkamiausio instrumento ir priemonės šią apsaugą užtikrinti, taigi džiaugiuosi, kad komisijos narė šiandien vėl atvyko pas mus ir yra pasirengusi pasikeisti su mumis vėl mintimis šią temą. Prašau. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mane dar kartą į savo komitetą. Kaip sakė pirmininkas, kalbėsime apie tai, kaip investicijos pagal investicijų ir partnerystę turėtų funkcionuoti tarp visų klausimų pagal šį sustarimą šis klausimas susilaukia daugiausia dėmesio ir iš, iškelia daugiausia klausimų. Vienu tai galbūt stebina, nes per paskutinius 60 metų nacionalinės vyriausybės Europos Sąjungoje susidarėjo dėl 1400 e, dvišalių sustarimų be jokių rūpešių ir tai padėjo Europos bendrovėms tapti e, stambiausiais užsienio investuotojais pasaulyje. Tas investicijos padėjo sukurti Europoje pokarinėje pokarinė Europoje klėstėjimą. Tai e, sugeneravo kapitalų įplaukas, kūrė darbo vietas, kita vertus tai nestebina visai, nes žmonėms tai rūpi, nes konstruktinių investicinių susitarimų kontekstas iš dalies pasikeitė dėl Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra atsakinga už tarptautinę investicijų politiką ir tai e, atvėrė šią sritį ir sukelia daugiau diskusijų, tai yra gerai. Be to, kilė tarp valstybiniai ekonominiai ryšiai ir e, kai kurių ginčių esmė pasikeitė. Anksčiau ginčiai daugiausiai buvo susiję dėl aiškių investicinių klausimų. Kai kuriais atvejais dabar bendrovės e, nori išplėsti interpretavimo ribas ir tai sukelia tam tikras situacijas, kurios nustebina kai kurios žmonės, suskaitant ir mane. Žvelgiant iš arčiau, matome, kad e, tikrovė netokia dramatiška kaip antraštės. Prieštangiausi atvejai, dėl jų dar nėra nieko nuspręsta. Apskritai, investuotojai pr pr pralošia daugiau bylų negu laimi. Daugeliu atveju jų reikalavimai iš viso atmetami. Tačiau šie ginčiai rodė, kad yra problemas dėl praeities investicinių sustarimo. Jie buvo parašyti, turint galvoje, labiau investuotojus. Ir dėl to E, tai šis klausimas yra karštai diskutuojamas pastaruoju metu. Dėl šios diskusijos intensyvumo komisija pernai pradėjo viešasias konsultacijas dėl mūsų požiūrė investuotojų apsaugą. Atlikome, atliksim, atlikome sausio mėnesį e, e, analizę sausio mėnesį. Taigi, kai kas e, TTIP sustarimą atmeta iš vis arba investuotojų apsaugą. Interesų grupių atsakymai buvo labiau mišus. Reikia dabar pamanyti interpretuoti konsultacijos rezultatus. Tai nėra, aišku, referendumas, nors e, rodomas didelis skepticizmas dėl šios sistemos. Tačiau tai taip pat davė minčių, kaip e, spręsti tos e, trūkumus. <clears throat> Ir Komisija dėl to nerimo iš esmės sutinka, kadangi mes, e, mes galime pasakyti esamų sustarimų e, kontekstas netitinka 21 amžiaus. Mes norime įstatymų viršinybės, ne, ne teisininkų. Ir jeigu norime saugoti investuotojus, nacionalinio arbitražo sistemos, tai jis turi būti kitoks. Dėl to komisija jau prieš kurį laiką pradėjo keisti investuotojų apsaugos nuostatas, pavyzdžiui, sutarėme su Kanada. Ir apie tai kalbėsime šiandien. Aš negaliu pristatyti dar galutinio pasiūlymo, čia noriu jūsų paklausyti, pakalbėti apie iš anksnės idėjas ir e, lauksiu diskusijos su jumis. Taigi, pirmiausia pasakysiu, kas yra akivaizdu. Komisijos vertinimu reikia dėrėtis, dėrėtis dėl investuotojų apsaugos taisyklių ir investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo pagal e, transatlantinės partnerystės sustarimą. Kodėl? Pirmiausia, šie klausimai turi būti sprendami, sprendžiami su JAV. Kai kas mano, kad jungtinės valstybėse nėra problemos ir e, tas mechanizmas gali viską išspręsti. Aišku, JAV turi teisinę sistemą, kuri veikia, ko nerimauti. Tiesa, kad e, JAV turi teisinę sistemą, kuri veikia, ir nusavinimo diskriminavimo rizika yra daug mažesnė JAV negu kitose pasaulio dalise. Tačiau faktas yra tai, kad e, joks įstatymas jungtinės valstijos neleidžia, ne, nedraudžia diskriminuoti užsienio investuotojų. ISDS yra vienintelis būdas e, tas e, ginčius, ginčius sprendimus vykdyti Mažos bendrovės iš tikrųjų negalėtų bilinėtis, nes pagal PPO galima bilinėtis tik dėl riboto bylų skaičiaus. ES turėtų nepranašumą palyginti su Kanada ir kitomis šalimis. Devynios valstybės narės taip bet to turi investuotojų e, apsaugos sustarimus su JAV ir jos vis dėlto gali įgyvendinti visą ES teisyną. Tačiau problema yra ta, kad e, ten nenumatytos e, reformos, kurios yra būtinos, kad būtų iš naujo subalansuota sistema demokratinio proceso labui. Absoliučios e, senos tyliaus taisyklės yra nepatenkinamos. Trečia, JAV yra būtinas išeities taškas, kad būtų galima reformuoti 3000 tarptautinių investuotojų sustarimų pasaulyje. Mes, e, mūsų sustarimų dalis yra bene didžiausia. JAV taip pat e, mano, kad e, jų tikslai yra panašus. Ir naujas požiūris į partnerystės sustarimą būtų išeities taškas, reformuojant tą 1400 ES sustarimus su partnerėmis, įskaitant ir vykstančias darybas dėl sustarimų. Tarp jų Kanados susitarimas yra kitoks, nes jis yra jau sudarytas susitarimas ir jis apima daug gerų idėjų, kurios buvo patiktos iš šio parlamento narių. Pirmiausia, pirmą kartą kalbama apie teisę reguliuoti. Geriau apibrėžint ir e, tokios kaip sąžiningas e, traktavimas, netiesioginis nusavimas ir toliau mes mažiname mažėjimo mastą vyriausybės, o ne arbitražas e, gal, ir galtiniai taisyklių interpretatoriai. Jeigu ES ir Kanada nesutinka su arbitražo teismais, galima pateikti savo e, pareiškimus dėl interpretacijos. E, šiame sustarime pirmą kartą įtrauktas ir arbitražo elgesio kodeksas. Atsiveria galimybės apeliacijai, mes įtraukėme skaidrumo reikalavimus ir reikia e, atsakyti teis, bylinėms teismuose, jeigu norima naudoti šią sistemą. Mes norime panašių nuostatų ir e, partnerystės susitarime, tačiau aš nenoriu e, čia per daug suteikti vilčių, nes iš Kanados perspektyvos tai jau susitarimas baigtas. Be to, ekonominiai susitarimo su Kanada yra labai geri Europai ir mes nenorime, kad tai būtų panaikinta, ar kad Kanada norėtų daryti iš naujo, ko nors naujo. Taip pat peržiūros e, sąlygos, kurios leidžia tą sutartį peržiūrėti ir Kanada sutinka, kad svarbu e, užtikrinti teisę reguliuoti. Dėl šių priežasčių aš manau, kad investuotojų apsaugos, apsaugos ir traukimas į karalystės tyrimą yra nebejotinai naudingas. Tačiau reikia tai padaryti teisingai, reikia išlaikyti naudą, bet išvengti tų neigiamų pasiekmių. ir keturios reformų, keturi reformų rinkiniai, kurios šiandien siūlo būtų būdas tai spręsti. Tai yra preliminarios diskusijos, pradžia diskusijos. Iš esmės, esminis dalykas, dėl ko nerimauja žmonės, yra tai, kad investicijų arbitražas pagal partnerystės sutartį būtų barjeras mūsų aukštos kokybės reguliavimui. Jis mano, kad dabartiniai sustarimai bendrovės duoda per daug erdvės užsipulti uh, teisės aktus, kurie jiems nepalankus. Mano, kiti mano, kad vien galimybės, vien tokios galimybės buvimas gali kenkti ir e, tokius dalykus reikia spręsti naujo arbitražo sistemoje. Mes manome, tai galima padaryti dviejopai. Pirmiausia, norėtume reikia įtraukti į tekstą visą straipsnį, kuris aiškiai sako, kad vyriausybės gali siekti viešosios politikos e, tikslų ir e, nustatyti tinkamą apsaugos lygį. Kitas argumentas būtų, kad investuotojai gali paduoti teismą vyriausybę dėl to, kad pasikeičia reguliavimo aplinka. Nes jie tarsi turi tikėtis stabilios verslo aplinkos. Ir dėl to gali surasti bylų dėl reglamentavimo pakeitimo. Čia mes norėtume matyti nuostatą, kad investuotojų apsaugos taisyklės negarantuoja investuotojams, kad teisinis režimas e, išliks tok pats išskyrus, aišku, bazinę nusybės apsaugos e, lygį. Antra, mes siūlome gerinti tribunolų darbą. Daug kas sako, kad atsiranda interesų konfliktai, nes arbitražo teisėjai yra taip pat ir teisininkai ir jie gali tikėtis vers, verslo iš investuotojų pusės. Na, vyriausybės prieš pradedant bylas turėtų nominuoti ribotą patikimų arbitražo teisėjų sąrašą, kurie spręstų visas partnerystės bylų, partnerystės susitarimų bylas. Jie turėtų būti kvalifikuoti, aišku, jie turi būti tinkami užimti teisėjo postą savo šalyje. Aišku, tai, ne, tai dar nesukuria nuolatinio investicijų teismo su nuolatiniais teisėjais. Kai kas siūlo, siūlė tokią idėją, aš tam pritarčiau. Mano darbuotojai iš tiesų jau ir pradeda galvoti, kaip suformuoti šią idėją. Tačiau mums reikia teismo, kuris tiktų ne tik partnerystės sustarimui. Daugia šalis teismas būtų veiksmingesnis, išteklių prasme ir turėtų didesnį legitimumą. Dėl to e, reikia pasiekti jungtinio laiko tarp tikslą lygiai e, su darybomis su JAF. Aš tikiuosi, parlamentas tą tai idėją pritars. Trečia, apeliacija. Tai, kad e, investuotojų ginčių sprendimo e, tribunolas neturi e, apeliacijos galimybių, tai reikia įtraukti apeliacinį organą su nuolatiniais nariais pagal susitarimą. Tai būtų užtikrintas nuoseklus interpretavimas, sprendimų peržiūra ir tai būtų apeliacijos mechanizmas taikomas ir kitiems partneriams, kaip nuolatinis teismas, tai turėtų būti daugia šalis apeliacinis mechanizmas, todėl mes dirbsime šio klausimu lygiarečiai. Ir pagaliau mums reikia spręsti klausimą dėl santykio tarp vidaus e, šal, mūsų e, teisinės sistemos ir investuotojų šal, ir šalies ginčių sprendimo mechanizmo. Jeigu kas ir gali prisidėti prie to supratimo, kad tas mechanizmas yra nesažininkas, nes investuotojai turi antrą galimybę apeliuoti dėl teismų sprendimų, tai būtų galima iš pat pradžių versti investuotojus e, pasirinkti arba teismą, arba šį mechanizmą, nes jie negalėtų tada pas, na, panaudoti mechanizmo, kai jau pasvarstama byla teisma, neigiamas efektas būtų tai, kad tai skatintų bendrovės visada vengti nacionalinių teismų. Antra galimybė, ir čia norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, numatyti, kad investuotojai gali nutraukti bet kokią bylą nacionalinė teisme, jeigu pradeda e, skundą mechanizme. Taigi, arbitražas būtų neįmanomas, jeigu investuotojas bando e, pasinaudoti teismo keliu. Taigi tokios yra mūsų idėjos. Noriu pabrėžti, kad tai yra plenaros idėjos. Mes norime jas aptarti su jumis. Todėl tai aš čia pas jūs ir atėjau. Norime išklausyti jūsų idėjų. Kitą savaitę vyks neformalus, neformali prekybos ministrų taryba Rygoje, apie tai kalbėsime su ministrais taip, par, taip pat tenai ir galbūt e, pavasarį, šį pavasarį galėsime sformuoti ES poziciją. Tai yra rimtas bandymas e, spręsti šią sudėtingą problemą ir aš dabar lauksiu konstruktyvios diskusijos su jumis. Ačiū ponia pirmininkė už šią galimybę išdėsti šios preliminarius e, preliminarą e, pristatymą ir aš dabar lauksiu jūsų komentarų. Labai ačiū komisijos nariai. Aš e, dabar suteiksiu žodį pirmiausiai pranešėjams ir šešėliams pranešėjams, tam, kad e, būtų galima sureaguoti į komisijos narės pastabas. O pranešėjas, kaip žinia, yra tas pats asmuo kaip ir pirmininkas komiteto. Taigi užsidėsiu dabar kitą skrybelę. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo trijų pastabų. Pirmiausiai, reaguojant į klausimą, kokiu reikia priemonių, kad apsaugotume investicijas. Tai, kad mes turėtume susitarti dėl būtinybės investuotojus apsaugoti, manau, kad dėl to ginčių nekyla būtina užtikrinti, kad vienodai traktuotume tiek vidaus, tiek užsienio investuotojus, kad jie nebūtų, <clears throat> jiems nebūtų nei nuolaidų daroma, nei jie nebūtų diskriminuojami. Kai dėl to sutarsime, manau, kad reikės e, svarstyti, kokią tinkamiausią priemonę turėtume tam pasitelkti. Rezoliucijos projekte aiškiai pasiūliau, kad e, mes e, turėtume garantuoti investuotojų apsaugą kitaip, o ne pasitelkę neteisminio pobūdžio arbitražinio ginčių sprendimo institucijas. Juolab, kad e, ir likščiolinė patirtis rodo, kad investuotojai užsienio nėra kaip nors diskriminuojami niekur. Taigi poreikio tokių ginčių sprendimo vietų kaip ir nėra labai didelio. Todėl pirmiausiai noriu pasakyti, kad ir toliau laikysios šios pozicijos, turint omenyje, kad nematau jokios aiškios būtinybės į sutartį įtraukti tokią investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo tvarką. Galime pasižiūrėti, kokiuose sutartyse tokia sistema egzistuoja. Pavyzdžiui, laisvos prekybos sutartyje su Singapūru. Iš pradžių šios priemonės nebuvo, po to tik tai buvo vėliau jinai numatyta. Sutartyje su Kanada. Kanados pusė taip pat šios priemonės nenorėjo ji buvo numatyta mūsų iniciatyva, taigi reikėtų labai įdėmiai panagrinėti ir įvertinti, kokiamis priemonėmis ir kokiose sutartyse mes e, šį principą giname. Jūs kalbėjote apie tai, kad laisvos prekybos sutartis su Kanada jau yra sudarėta. Tačiau e, tas neužtikrintumas, kurį minėjote, susijęs su ISDS priemonė, karts nuo karto tampa pastebimas. Ir kadangi su likščiau galiojančia investuotojų valstybės ginčių sprendimo tvarka yra susiję nemažai nesklandumų ir problemų, tai siūloma uh, diskutuoti apie naujovišką pakeistą tvarką. Todėl aš manau, kad intensyviai reikėtų pamastyti ir apie galimybę pagerinti tam tikras nuostatas sutartyje su Kanada, jas pakeisti, nors e, turint omenyje, kad bendras susitarimas, kuris vertintinas gerai, galėtų nukentėti arba jam galėtų kilti grėsmė dėl šio netinkamo investuoto valstybės ginčių sprendimo mechanizmo vertinant jūsų pateiktus pasiūlymus ir pristatytus. Manau, kad jais žengiami žingsniai teisinga linkme, kadangi būtina galvoti apie tai, kad priešingai nei sutartyje su Kanada reikėtų tinkamus principus įrašyti ne tik preambulėje, tačiau ir viso, visame sutarties tekste tam, kad užtikrintume, jog e, konfliktinėse ginčytinose situacijose galtinį sprendimą galėtų priimti nepriklausomi teisėjai, kad būtų vadovaujamasi Elgesio kodeksu, kad būtų numatyta tinkama peržiūros galimybė, kad garantuotume, jog e, nebūtų numatyta galimybė tuo pačiu metu kreiptis į nacionalinius teismus ir į arbitražo ginčių sprendimo institucijas na, ir viskas turėtų judėti tą linkme, kad e, įsteigtume tarptautinį arbitražo teismą, kuris turėtų spręsti tokio pabudžio ginčius. Man kilo klausimas, ar šių darybų tikslas turėtų būti surasti pakankamą skaičių valstybių esančių PPO narėmis, kurios paremtų iniciatyvą tokį tarptautinį prekybos ginčių teismą įsteigti, tam, kad e, jis galėtų nagrinėti investuotojų ir valstybių ginčius, tačiau tai turėtų reikšti, kad e, reikia principinio susitarimo darybų eigoje įsteigti tokį teismą ateityje. <clears throat> Ir e, darybiniai skyriai dėl investicijų apsaugos numato įvairių galimybių ir viena iš tokių galimybių yra naujų galimybių, naujų kelių paieškos. Taigi aš e, siūlyčiau būtent tuo keliu ir eiti, kurio pagrindinius aspektus aš čia ir įvardijau. Tiek trumpai būtų mano pastabų ir dabar suteiksiu žodį poniai Rovaltų. Ačiū, ačiū komisijos nariai, kad jūs jau antrąjį kartą atvykote susitikti su mūsų komiteto nariais ir labai atvirai su mumis keičiatės nuomonėmis, mūsų informuojate visapusiškai. Esu teigiamai nustebusi jūsų pasiūlymais, jų atitikimu tai pozicijai, kurią jau esame neformaliai apsvarstę įvairiose grupėse, kaip ir jūs. Manau, kad investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo tvarka mums šiuo atveju nieko neduotų, jokios naudos net neštų. Didieji koncernai, kurie ir taip turi pakankamai didelės įtakos daryti valstybėms spaudimą, tik tai dar labiau tą įtaką sustiprintų. Priešingai nei anksčiau kalbėjęs kolega, tai yra komiteto pirmininkas, turiu pasakyti, kad ir mūsų <clears throat> vidurinysis sluoksnis arba tie vidutinio dydžio verslininkai galėtų turėti naudos iš šių arbitražinio ginčių sprendimo institucijų. Vokietijoje buvo parinktas atitinkamas sąrašas, kuriame pateikiami pavyzdžiai apie tai, kaip vidutinio dydžio įmonės, kreipdamasis į tokio pobūdžio ginčių sprendimo institucijas, sugebėdavo ginčius laimėti. Turėtume nepamiršti, kad Jungtinėse valstijose nemažai klausimų priklauso E, atskirų valstybių jurisdikcijai, o jos ne, neprivalo laikytis tarptautinių susitarimų. Taigi, tokiu atveju atskiros valstijos teismai netgi galėtų pasakyti, kad jiems yra neįdomus tie susitarimai, dėl kuriuos pasirašė Vašingtonas atskirais atvejais. Taigi, kyla klausimas kaip atrodys bendra situacija, įsivaizduokime, kad susitarsime bendrai dėl investuotojų apsaugos. Aš šiandien sakiau, kad to termino ISDS e, investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo tvarkau nebevartosiu. E, taigi įsivaizduokime, kad mes e, vis tik tai sustarsime tarptautinėje sutartyje dėl investuotojų apsaugos, tačiau kokių turėsime garantijų, kad žemesnių instancijų teismai iš tiesų taikys tą investuotojų apsaugą. Čia manau, kad tikrai bus galima rasti tokių klasikinių atvejų, kuomet tos sutarties nuostatų nebus laikomasi žemesnės instancijos teismuose. Todėl manau, kad tikrai būtų neblogai e, smulkiau išdėstyti e, sutartie, parengti tam tikrą katalogą tiems e, arbitražo arbitražų ginčių e, institucijose dirbantiems e, teisėjams, arbitrams, apie tai, e, dėl kokių klausimų galima kreiptis į šias institucijas, dėl kokių ne, kas turi būti apsaugodama, kas ne. Tarptautinis arbitražas turėtų veikti ar būti susijęs su pasaulinė priekybos organizacija. Aš manau, kad vidutinės trukmės laikotarpiu toks teismas, jo įsteigimas būtų įmanomas, tačiau neturėtume žengti antrojo žingsnio, dar nežengę pirmojo, turėtume dabar susitarti dėl pakankamai skaidrių procedūrų ir remdamiesi ateityje sukaupsimo patirtimi žengti turėtume būsimus žingsnius. Dėl trečio punkto, kurį minėjote, dėl e, e, apeliacijos apeliacinio teismo. Taip pat reikėtų atidžiau pamastyti, pagalvoti, kaip ta apeliacijos tvarka galėtų būti taikoma ir e, kaip turi būti priimami galutiniai sprendimai. Iki šiol vykusiose diskusijose ta silpnoji vieta, manau, buvo ta, kad dauguma kolegų turėjo omenyje, kad tikrai reikia šokio apeliacijos galimybę numatyti, tačiau kaip reikėtų ją pasinaudoti, niekas konkrečiai nepasiūlo. Aš esu gamtos mokslo, teisės mokslo stovė, taigi palikčiau šį klausimą spręsti teisininkams. Tarpusio santykis tarp investuotojų apsaugos ir galimybės kreiptis į valstybių vidaus teismus, manau, kad čia būtų galima rasti atitinkamų galimybių ir būdų viską tarpusavyje suderinti. Dar vienas dalykas, kurio nepasitaikė mūsų diskusijose, nes iki šiol girdėjome tik tai pozicijų už ar prieš, tačiau iš tiesų turime nepamiršti, kad yra pasirašyta nemažai dvišalių investicijų apsaugos susitarimų. Jeigu dabar neišradinėsime naujos arba nesustarsime dėl naujos investuotojų apsaugos formos, tai tie dvišaliai susitarimai ir toliau liks galioti. Taigi e, bus e, e, devynios valstybės Europos Sąjungoje, kurio būtų taikoma tokia atveju kitokia investuotojų apsauga nei likusiose 19. Todėl aš tokį susitarimą investuotojų apsaugos laikyčiau na, truputėlį keistu, kaip ir visą transatlantinės prekybos investicijų partnerystę tokios formos. Be to, turėtume nepamiršti, kad jeigu viskas liks kaip yra, kiltų klausimas, kokį poveikį tai turės amerikiečių investicijoms Europos Sąjungoje, kadangi priklausomai nuo to, kokioje valstybėje bus investuojama, investuotojų apsauga būtų kitokia. Kitas aspektas, kuris man yra neaiškus, tai yra susijęs su CETA sutarties dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos e, bendradarbiavimo santykius su TTIP sutartimi. Per pastarosius mėnesius vyko labai intensyvios diskusijos apie tai, kad SETA galėtų būti laikoma pavyzdžių T-tip susitarimui, pavyzdžiui, ir investuotojų apsaugos rytie. Tačiau būtent kalbant apie investuotojų apsaugą, jeigu dabar mes e, norėtume kažko daugiau nei SETA pavyzdžiui, SETA plus susitarimą, tai ar tai reiškia, kad reikėtų iš naujo pradėti persidėrėti dėl e, šio susitarimo? Kitaip nei anksčiau kalbėjo kolegos e, ir pranešėjas, manau, kad SETA susitarimas yra kompromisinis praktiškai. Kiekvienas puslapis šios trimo yra kompromisinis, tai yra normalu tokių, tokių dėrybų eigoje, tačiau jeigu mes vienašališkai vėl norėsime dėl kažko persidėrėti, tai bijau, kad neatsitiktų taip, kad ir kanadiečiai, kurie nebūtinai pritarė visiems visoms e, šio sustarimo nuostatoms e, nepradėtų kelti reikalavimų dėl būtinybės persidėrėti dėl kitų nuostatų. Taigi aš manau, kad e, taip elgtis nebūtinai būtų prasminga. Paskutinė pastaba. Šiuo metu dėl investuotojų apsaugos vyksta toks apmąstymų procesas ir neaišku, kuo jis pasibaigs. Todėl manau, kad e, būtent šiuo metu turėtume visas galimybės palikti atviras tam, kad gautume kuo daugiau pasiūlymų, surinktume kuo daugiau informacijos tam, kad vėliau galėtume primti veiksmingus sprendimus remdamiesi turimą informaciją. Pirmininkas kolegos, dabar turime nedidelę problemą. 11 kolegų užsiregistravo kalbėti, laiko turime iki 16 valandos. Komisijos narė dar turės turėti galimybę gauti galimybę atsakyti klausimus, taigi dabar apribosiu kalbėjimo laiką iki dviejų minučių ir pirmoji dabar kalbės Ema. Pasistengsiu, pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote. Mums reikia rasti kelią toli, nes klausimas labai svarbus. Mes visi dabar uh, esame tam tikroje įtampoje dėl TTIP ir žinome, kad yra pasirašytas uh, e, sustarimas su Kanada, mes turime apie tai taip pat galvoti, o šiandieną turime uh, galvoti apie tai, kokia bus investuotojų apsauga, ne, ne apie tai kalbėti, ar bus apsaugoti investuotojai. Ir man atrodo, kad tai atsispindi šiandieniuose pasiūlymuose. Mes turėtume ieškoti geriausių, tiksliau, turime ieškoti geriausių galimybių e, pateikti pasiūlymus dėl investuotojų apsaugos. Tai neatsitiks iškart, bet mes turime pagalvoti, ar teisingai einame į priekį, teisinga kryptimi reikia patraukti žmonės į save, ieškant to geriausio sprendimo. Mes e, tarsi skatiname daugiau bilinėjimosi, bet reikia aiškiai kalbėti apie tai, kad e, tokie dalykai, apie kuriuos kalbame, yra labai riboto pobūdžio ir e, mes e, laikomės tam tikrų principų pagal tarptautinę teisę. Ir mes, kadangi dalykas yra siauras, nenorėtume paskatinti daugiau bylų atsiradimo, desnės skaičiaus bylų iš abiejų pusių. Mes e, turime skatinti investuotojus abiejose pusėse laikytis tų taisyklių, o ne tarsi skatinti pažeidinėti jas. Bent jau tokie yra mano pirminiai pastebėjimai. Taip pat mes turime suprasti, kad turime nusistatyti tam tikrą tvarkaraštį, mes turime žinoti, kada, e, kokiais etapais žengsime į priekį, kaip ir buvo e, dėl CETOS. Ar e, jūs teikėte amerikiečiams tam tikrų pasiūlymų ir kaip su kanadiečiais bendravote ir bendraujate toliau, nes tarsi laukiama, kas atsitiks su investicijomis. Mes, užuot buvę labai negatyvus, turėtume pozityviai žiūrėti viską ir iškoti geriausio sprendimo, dirbti prasmingai, ryštingai e, dėl TTIP darybų ir kitų e, panašių dalykų. Helmut Scholz. Atsiprašau, pana Lamsdorfai, nežinojau, kad jūs e, esate šešėlinis pranešėjas, tiksliau pavaduoti pono Šakį, prašau. Ačiū, liberalai labai solidariai elgesi vieni su kitais, taigi pirmiausiai noriu padėkoti komisijos nariai už atvykimą. Tai yra sudėdamoji e, bendrosios skaidrumo programos dalis pradės veikti nauji komisijai ir mes e, tai vertiname labai teigiamai. Vienas dalykas yra aiškus, e, pažvelkime, kas šiuo metu metu, e, kokios, kokia informacija sklando Twitteryje ir tikrai dalies e, tokių asmenų mes nesugebėsime įtikinti, nes jie laiko tie taip sustarimą netinkamu. Manau, kad tie tačiau, kuriuos būtų galima e, įtikinti pakeisti nuomonę, šiandien išgirdo labai nemažai naudingų idėjų, nes manau, kad tas e, principas, kad arba reikia užtikrinti investuotojų apsaugą arba grįžti prie e, nacionalinių teismų sistemos yra labai geras žingsnis į priekį. Ar e, šią idėją, kaip ir kitas, pavyks įgyvendinti TTIP susitarimą, dėl TTIP susitarimo derantis yra kitas klausimas, tačiau jeigu jau bus įsteigtas toks nuolatinis arbitražo teismas, kuriame, e, kuri galėtų kreiptis tarptautiniai investuotojai, noriu išgirsti jūsų nuomonę, ar tai būtų įmanoma. Paskutinis pastebėjimas, kadangi turime kalbėti trumpai, mane labai stebina kolegų, daugelio kolegų mintis ir teiginiai, kad JAV veikia visapusiškai veiksminga teismų sistema. Taip, jie turėtų tokią sistemą turėti ir mes, europiečiai, tą sistemą vis tik tai vertiname labai skeptiškai, kadangi mes nenorime, kad mūsų įmonės investuojančios JAV turėtų vadovautis atskirų valstybių jurisdikcija nebūdami tikri, kad e, jos e, dėl nediskriminavimo. <clears throat> Taigi, nepaisant to, kad yra teigiama, jog amerikiečių teismų sistema yra tobula, mes e, nebūtinai turėtume tokiais teiginiais visapusiškai tikėti. Kitas dalykas, jeigu susidarėsime dėl T-tip susitarimo ir jame nebus nuostatų dėl investuotojų apsaugos, tai investuotojų apsauga vis tiek bus sus, iš, išliks, kadangi e, ji bus garantuota dvišalėmis sutartimis, tačiau mes turėtume ją tobulinti. Helmut Scholz, ačiū komisijos nariai už galimybę dar kartą grįžti prie esminės svarbos TTIP klausimų. Aš esu vienas iš investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo kritikų, noriu tą aiškiai pabrėžti šiandien jau svarstant pranešimo projektą dėl TTIP Europos parlamento tarptautinės priekybos komitete, aiškiai pasakiau, kad ISD sistema turėtų būti išmesta į istorijos šiukšlyną, tai yra priemonė, kurią pasitelkus buvo sprendžiami ginčiai tam tikrame sektoriuje, kuris jau nebeatitinka 21 amžiaus globalizacijos iššūkių. Kodėl tą tvirtinu? Čia mes turime tokią situaciją, kuomet vadovantis privatinės teisės normomis yra sprendžiami ginčiai pagal sutartį, kuri yra grindžiama tarptautinės teisės normomis ir nuostatomis. Tai reiškia, kad mes privatinę teisę pasitelksime spręsdami pagal tarptautinę teisę kylančius ginčius, turint omenyje, kad ta institucija, kuri, kuri turėtų spręsti investuotojų ir valstybės ginčius, nebus tas tikrasis arbitražo teismas. Tai e, <clears throat> viskas priklausys nuo įvairių e, aspektų, nuo ieškovo ir atsakovo pasitelktų advokatų pirmiausiai. Manau, kad ši sistema yra visiškai neskaidri arba būtų visiškai neskaidri. Aš įvertinu komisijos mėginimus atsižvelgti į e, šią kritiką, kuri nėra nauja, ji buvo išsakyta derantis dėl sėto susitarimo e, ir e, komisija siūlo varis tobulinimo galimybės, tačiau jų nepakanka, mums reikia tarptautinio uh, finansinių ginčių sprendimų teismo arba tarptautinio finansinio arbitražo, į kurį būtų galima kreiptis ir išspręsti e, visus tokio pobūdžio ginčius tarp investuotojų ir valstybių. Parlamentas e, pats save įspraudė į kampą, vadovaudamas tokį logišką ir priemęs atitinkamą nutarimą dėl dvišalių sutarčių, taigi turime iš tos aklavietės išeiti ir e, pirmasis žingsnis būtų pasipriešinti į SDS modelį. Janik Šato, jūs, gerbimo komisijos narė, paaiškinate, kad e, ta sistema yra įdinga, e, netobula ir kad jūs ketinate ją keisti, patobulinti. Aš norėčiau paklausti, kodėl mums iš vis reikia tokios sistemos bendraujant su JAV. Jeigu mes pasižiūrėsime į e PBO ir Pasaulio banko e, tyrimus e, ir pamatysime, kad investicijų apsaugos sistema siejama su e, privačiais arbitražo teismais e, yra palanki investuotojams. Jūs sakote, kad yra dabar 1400 ISDS sutarimų, kurie saistomi su ISDS ir dėl to reikia išlaikyti šią sistemą. Bet e, pripažįstama, kad ta sistema yra pasenusi, mes turime galvoti apie savo ateitį. E, Didžiausių, e, didžiausiame daugumoje atveju ta sistema yra įdėkta santykiuose su besivystančiomis šalimis. Ir e, pavyzdžiui, jeigu buvo įsivaizduojama, kad nebuvo tvirtos teismų sistemos tam tikroje valstybėje. Mūsų kolegos iš Kroatijos savo, kad mums reikia e, ISDS sistemos dėl to, kad e, jie, kad būtų galima pasakyti investuotojams, jog jie turės, neturės teisės kreiptis į nacionalinius teismus. Man atrodo, kad tai yra didelė nesėkmė E, e, vilką, e, kad ir kaip bandysi prijaukinti, jisai vis tiek išliks vilku, taigi mes turime galvoti, ką daryti su tą sistemą. Dabar Europos komisija atlieka tyrimą dėl Google Airijoje ir Starbucks Niderlanduose pasižiūrėsime, ar bus priverstos tos įmonės sumokėti tuos mokesčius, kurie nebuvo sumokėti. Atsiprašau, ne Google, Apple, Apple ir uh, e, e, Starbuck paskui galės uh, kreiptis į privačius teismus, į privatų arbitražą ir uh, siekti pakeisti sprendimą. Uh, Kitas dalykas, skaitmenė erdvė, tai yra didžiulis dalykas ES, apie tai visi ES vadovai kalba. Dabar amerikiečiai turi didžiausią dalį šios rinkos. Jeigu mes Europoje norime e, skaitmenės ekonomikos, mes turėtume turėti pajėgumus e, įdėkti savo taisyklės ir reikalauti, kad būtų jų laikomasi. Aš baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad mums reikia geresnės sistemos, kuri E, nekvestionuotų, nekeltų kažkokių problemų Europos Teisingumo teismui. Mes turime tas sistemas ir mums nereikia kažkokių kitų sistemų. Grazie, signor Presidente. Beh, signora Commissaria, la ringrazio per. Pone Bekin, ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus. Aš norėjau tik pasakyti, jog e, dėl ISS e, buvo surinktas klausimas, e, dalyvavo daug piliečių jame. Tai labai svarbu demokratijai Europoje. Tačiau pasiūlymai sakyti atrodo nebuvo išgirsti, nes mes toliau kalbam apie tai, kaip pakeisime situaciją ir pakeisime e, tam tikrus dalykus mes dar kartą kreipsimės į piliečius ir klausime jų nuomonės apie tai, ar reikia tai rašyti susitarime. Tai, taip pat aš norėčiau paminėti CETA susitarimą su Kanada, ar mes išsprendėme interesų konflikto klausimą ir arbitražo nepriklausomumą teisėjai tiksliau arbitrai, arbitražo teisėjai. Nėra saistomi tam tikrų prievalių, kai šalys nesutarė. Pasaulio banko darbuotojai imasi spręsti išspręsti tą ginčą. Aš nežinau, ar Europos komisijos pareigūnai galės išspręsti tokias problemas. Mes girdime, kad nacionaliniai teismai nesugebės užtikrinti investuotojų teisių. Gerai, jie gali būti netobuli, tačiau kažkokia neteisinga sistema negali jų pakeisti, įdinga sistema negali pakeisti tų nacionalinių teismų. Nes atsirastų rinkos iškraipimas ir e, nebus taikomas visiems vienodos taisyklės. Mes taip pat turėtume apsaugoti, apginti piliečius, bet kalbėti apie tai preamboje, ne tose dalyse, kur kalbama apie investicijas. Taip pat noriu paklausti apie žalą, kuri gali būti padaryta atskirom šalims. Bijau, kad visa tai yra gana skandalinga. Tas investuotojų valstybės e, ginčių sprendimas, jis mechanizmas ISDS yra skandalingas. Mes e, dabar e, turime tą situaciją aptarti iš esmės. Smašūsteris, ačiū pirmininkė. Dauguma ponos Malstrom pasiūlymų vertino teigiamai, tačiau dėl laikos tokos paminėsiu tik du aspektus. Visi jūsų pasiūlymai siekiant pagerinti SDS sistemą baigėsi nuolat veikiančių teismų. Taigi, kodėl jūs nenorite apskritai tarptautiniu mastu dėl tokio teismo susitarti ir tai būtų įmanoma tik tai pradėjus nuo susitarimo su JAF, bet E, aš manau, kad su visomis valstybėmis dėl tokio teismo susitarti tikrai būtų neįmanoma arba e, nelabai tikėtina, ar tai užtruktų labai ilgai ir galėtume pirmiausia dėl jo susitarti su JAV ir būtų taikomas šio teismo jurisdikcija tik šiam sustarimui, tačiau kiti galėtų prisijungti. Antras pastebėjimas dėl SETA politinių požiūrių visiškai atmetų galimybę net e, nedideliu mastu keisti CETA susitarimą, nes taip labai smarkiai, jeigu taip darytume, labai smarkiai nukentėtų mūsų politinė reputacija ir mes to tikrai niekaip nesugebėtume paaiškinti. Nepaisant to, kad nemažai JAF verslininkų turėdami savo filialus Kanado, Kanadoje galėtų iš esmės apeiti kai kurios naujo susitarimo aspektus arba ar reikalavimus ir jiems nebūtų taikomos jokios išimtis, jeigu jų ekonominė veikla Kanadoje yra pakankamai rimto masto. Taigi, aš manau, kad e, ta rizika, grėsmė, kuri kiltų arba galėtų kilti, jeigu mes patvirtinsime ESDS tvarką, kad reikės keisti setą sustarimą yra žymiai didesnė negu tuo atveju, jeigu mes visiškai atsisakytume. Ačiū, jeigu kažkas nesulūžė, jeigu kažkas nesulūžė, reikia e, ir taisyti. Taigi aš nesuprantu problemos. Turime 600 šimtus bylų nuo 70-mečio. Valstybės pralaimėjo 31 procentą tų bylų. Tai nėra įstatymai, tai yra sulaužinti sulaužytos sutartys, kontraktai. Tai daugiausia Europos šalių eina šio keliu ir nors Europa turi daugiausia dvišalių investicinių sutarčių pasaulyje. Taigi, jeigu kažkas nesugadinta, nereikia, nereikia ir taisyti. Aišku, ne, tai nereiškia, kad nereikia kažko tobulinti. Sustabdyti paralelinės bilinėjimusis galbūt reikėtų. Galbūt reikėtų taikyti kažkokį pralaimėjusi šalis moka tokį principą. Tai svarbiausia yra skaidrumas. Ir aš manau, kad yra skandalas, kad valstybės narės vakar sustabdė Europos Sąjungą nuo jungtinių tautų e, investuotojų šalies e, ginčių sprendimo sustarimo pasirašymo. Pačios valstybės narės sustabdė, užkirto kelią skaidrumui visose ginčių bylose. Ar mes suinteresuotume, jeigu pralaimėjome tik 31 procentą bylų, e, tokią naują sistemą ieškoti, kurti? E, reikia galvoti apie kaštus, kad ir mažos jautinės įmonės galėtų panaudoti sistemą. Be to, e, tai neturėtų užkirsti kelio teisės aktų leidėjams priimti įstatymus. Todėl mes negalime silpninti sistemos e, šią reformą. Norime, kad vyrautų įstatymo viršenybė. Europos Sąjunga e, dėl to kovoja visame pasaulyje. Aš nes, nes aš neskau, kad negalima pasitikėti amerikiečiais. Aš nenorėčiau tiesiog būti, atsirasti tenesio teisme. Ir Ačiū toliau, ponia Keller. Ačiū komisarė, kad atvykote pas mus pristatyti savo planus. Sakyčiau, kad jie yra, eina teisinga kryptimi, tačiau problema yra ta, kad jie neapima problemos esmės. Gaila, kad Europos parlamentas neturėjo problemos aptarinėdamas, ar mus norime tos, to mechanizmo. Kokio mechanizmo mes norime? Klausimas yra konsultacija, buvo apie tai, kokias reformas jūs siūlote dėl šio mechanizmo, tačiau svarbu iš principo diskutuoti, ar mes norime to ginčių sprendimo mechanizmą. Dabar e, jūs sakote, kad mes turime Europos kompetenciją ir reikia apsispręsti, ar norime tai įtraukti ar ne. Dabar būtų pats laikas e, ją įdėkti arba e, užbaigti su tą tradiciją. Aš norėčiau kelti šį fundamentalų klausimą. Pirmiausia, manau, tai turėtume aptarti. Aišku, aš turiu savo nuomonę, tačiau sunku kalbėti apie reformų pasiūlymus, kai dar kyla toks fundamentalus, fundamentalus klausimas. Ne. Ir jį reikia kelti tiek parlamente, tiek už jo ribų. <clears throat> Galime kalbėti apie tą tarptautinį teismą, kuris minėta keletą kartų. Aišku, galima apie tai kalbėti, galbūt tai būtų įdomi galimybė, tačiau man neperžengima linija būtų e, įtraukimas e, ginčių skundų e, iš investuotojų pusės. Daug žmogaus teisų pažeidimų yra susijęs su tokiais atvejais. Kodėl nerandame kelio į susitarimą įtraukti tai, kad mes įsipareigojame siekti tokio teismo sukūrimo, tačiau kol jo nebus, e, sutarime nebus investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmo. Ir Dar turiu pasiūly, klausimą dėl jūsų pasiūlymo. Dėl CETA, dėl, dėl Kanados sutarimo. Sakėte, kad jis užbaigtas, tačiau neturėtume turėti daug vilčių, kad daug ką galima ten būtų pakeisti. Ar siūlysite kažkokių pakeitimų ir kokių? Ir konkrečiai galbūt galite paminėti apie straipsnį dėl vyriausybių teisės reguliuoti. Koks straipsnis čia būtų ir kokia čia formuluotė ten būtų? Ačiū. Panas Kasparė, po to pana Redinga. Gerbėjo komisijos nario, ačiū už jūsų pateiktą informaciją. Manau, kad mes norime ne tik tokius teisės aktus tvirtinti, kurie galiotų, tačiau ir tokius, kurie galiotų globalių mastų turime aiškiai suvokti, kad nacionaliniai teismai negali vadovautis tarptautinių sustarimų nuostatomis ir tai, ši nuostata yra rašyta į visus tarptautinius susitarimus. Aš manau, kad tokia pozicija yra teisinga, nes jeigu kiltų kokių nors abejonių susijusių su tarptautinėmis sutartimis su trečiosiomis šalimis, tai geriau kad tuos ginčius arba abejonės išsklaidytų nepriklausomi teismai, o ne nacionaliniai teismai kokioje, kokioje nors komunistų diktatūros valdomoje šalyje. Žinoma, e, JAF yra diskriminuojamos užsienio įmonės. Pavyzdžiui, prieš kelis metus buvo paskelbtas viešasis konkursas dėl e, tanklaivių e, flotilės atnaujinimo ir Airbus kompanija patikė patį geriausią pasiūlymą, tačiau pasitelkus tam e, tikras priežastis vis tiek jų nebuvo paskelbta konkurso laimėtoja. Jeigu tai nėra diskriminavimas, tai kas tai yra? Kai kurie kolegos minėjo, kad sustrimas su Kanada yra pasenęs ir e, jeigu palygintume šį susitarimą su Kanada su 1400 e, susitarimu, kurie yra pasirašyti nacionaliniu mastu, tai reikėtų, aiškiai matytume, kad šis susitarimas yra didžiulis žingsnis tinkama linkme ir šiuo susitarimu su Kanada įsprendžiama jau labai nemažai dabar patiriamų problemų ir sunkumų. Kitas dalykas, mes turėtume uh, pasilikti savo galimybės e, e, pakeisti politinius sprendimus ir noriu pateikti kelius pasiūlymus. Pirmasis yra susijęs su peržiūros galimybė, aš to pageidauju, tačiau turėtume pagalvoti, ar proceso pabaigoje mums kaip įstatymų leidėjams e, tai bus naudinga, nes turint omenyje, kad tik tai 25 procentais atveju e, Ginčiai būdavo įsprendžiami investuotojų naudai, o e, peržiūra arba apeliacijos galimybė dabar numatytų e, investuotojams papildomus e, šansus e, laimėti ginčą. Taigi aš nenorėčiau, kad mes sprendimą dėl tarptautinio finansų arbitražo dabar priimtume paskubomis ir vien tik tai pasirašydami sustarimą su jungtinėmis valstybėmis, manau, kad reikėtų kad prie šio teismo prisijungtų ir daugiau valstybių. Atvirai kalbant, aš e, turiu pasakyti, kad aš jau mėliau pagėdaučiau, kad būtų kreipiamasi į privatų teismą, o ne į valstybinį teismą kokie nors komunistų diktatorių valdomoje šalyje. Poniai Reding žodis. Ačiū pirmininkė, leiskite pirmiausia padėkoti komisariai Malmstrom nes tai, ką jis šiandien pasakė, yra labai svarbi pradžia. Jis sako, kad per trumpą laikotarpį mums reikia reformos, reikia starto, o per vidutinį laikotarpį galime siekti fundamentalios reformos. Pavyzdžiui, kaip aš siūliau, kaip jis sako, tarptautinio teismo įsteigimą. Tačiau visi žino, kad tarptautinio teismo įsteigimas nėra trumpalaikis sprendimas. Tam reikia labai daug laiko, tačiau galų galia mums to reikėtų. Ne komunistinio, bet e, teismų pagrįsto įstatymų gale. Aišku, netinka, netinkamiausias yra tas e, senas mechanizmas, kuris numatytas 1400 e, dvišalių sustarimą. Sustarimas su Kanada jau yra didelis žingsnis į priekį. Aš asmeniškai netikiu, kad reikėtų vėl dėrėtis dėl, su Kanada, nes jeigu e, baigta, baigtos darybos, e, tai viskas baigta. Reikėtų imtis nesyvos iš naujo pradėti darybos. Tačiau turėtume panaudoti galimybės, kurias turime dabar su partneriu, kuris e, su mumis siekia tų pačių tikslų, kad padarytume svarbiausias didelės reformas, kai kurios jau pasiūlytos, kaip tokie apmąstymai. Ir mes tikrai turime apie tai galvoti ir manau, kad tai būtų labai geras atsakymas tam 150 e, tūkstančių piliečių atsakymų. Tai yra, visą tai išprovokavo tam, tikra, tam tikras mintis, skaidrumą ir atvirumą. Galbūt galėtume pagalvoti apie kažkokį apeliacinį organą, kas būtų pirmasis žingsnis to tarptinio teismo linkme. Aš savo pakeitimuose siūlau e, tokį, tokią embrioninę to tarptinio teismo galimybę susitarime Tačiau mums, aišku, reikia laiko ir daugiau partnerių, kad šią idėją išplėtotume, tačiau jau tokią bazinės mintis būtų galima įrašyti. Pane Arena, ačiū ponė pirmininkė, pirmiausiai. Svarbiausia pamirštame, kad, kad visi investuotojai, nepriklausomai nuo tautybės, turi turėti vienodą prieigą prie teisės saugos E, bešališkos, nepriklausomos. Ar mūsų sistema yra bešališka ir nepriklausoma? Aš manau taip. Ar amerikiečių sistema tokia taip? Aš taip pat manau. Antra. Ko norite e, užtikrinti šią investuotojų apsaugos sistemą? Ar suteikti daugiau galimybių amerikiečiams? Taip jau yra. Pirmininkas šiandien sakė, Irlandija, Airija buvo, buvo pirmoji valstybė, kurie teikia amerikiečiams daugiau galimybių negu Europai. Taigi tas ginčių mechanizmas nėra investicijų motoras. Ar mes norite apsaugoti, norime apsaugoti savo investuotojus, kurie investuoja JAV? Ir jie yra jau šiandien saugomi. Trečia, mes norime e, teisę reguliuoti, užtikrinti. O ir sakoma, kad mechanizmas to neleis. Aš sakyčiau, kad e, Neturėtume tokio tipo e, mechanizmo turėti sustarime, nes jas uždraustų reguliuoti ar reglamentuoti. Taip pat patikimi argumentai, kad devynios valstybės narės, kurios e, jau turi tą mechanizmą. Ar mes turime prie tų devinių prilyginti visas 28 pagal sistemą, kuri neveikia? Nemanau. Trečia, Galbūt kai kurios jurisdikcijos kai kada netinkamai veikia. Ir e, e, galbūt kartais tai yra problema, tačiau sutinku, kad mes turime dirbti ties e, ginčių sprendimo mechanizmu ateičiai, ateičiai nebūtinai šiam susitarimui, kad tai būtų sąžininga, subalansuota sistema. To turime siekti turime palikti atviras duris ne tik e, dabartinėse darybose, mes nenorime sukompromituoti to, ką jau turime, tačiau esame pasirengę dirbti su jumis dėl to, kad būtų skurtos geresnės vienodos sąlygos. Pone. Madame la commissaire d'être venue jusqu'à nous. Ponas Morel, ačiū komisijos nariu. Kodėl tiek daug diskusijų kyla dėl ISDS? ir e, kodėl tiek daug neigiamų atsakymų pateikta jūsų klausimynui. Ir jūs vis tiek po to ateinate pas mus su pasiūlymu. E, tai yra gerai, nes jūs kaip ir e, mes suprantate, kad ISDS kelia demokratijos problemų. Tai yra susiję ne tik su TTIP, bet ir e, su platesniais dalykais. Mes e, pirmiausiai galvom apie investuotojų interesus, bet dažnai pamirštame valstybių piliečių interesus. Dėl privataus teisingumo kalbam apie tai yra kartas nuo karto taip pat e, dėl to privataus teisingumo privačios sistemos kyla konfliktų, interesų konflikto pavojus E, aš e, sutinku su daugeliu ir e, jumis, kurie sako, kad ISD sistema yra pasenus ir kad šiandieną galbūt nereikia kalbėti apie reformą, bet noriu jūsų paklausti, ar iš viso mums reikia TTIP kontekste turėti tą ISDS mechanizmą nes statistiškai nėra ryšių, ryšio tarp buvimo ISS ir investicijų padidėjimo. Bet nebuvo pakankamai kalbėta apie tai, kad e, kartais valstybės bijo tarsi imtis priemonių, bet aš nesuprantu iki galo, ko, kodėl taip yra. E, Kitas e, dalykas e, - sustarimas su Kanada. Jūs sakėte, jau viskas suderėta ir mes nieko nebegalime padaryti. Bet rytoj e, įvyks e, esminė JSDS reforma. Ir kas tada bus daroma? Ar žiūrima kiekvieną valstybę atskirai? Ir e, galbūt paaiškės, kad tame susitarime su Kanada nėra pakankamai gerai viskas apibriežta. E, Taip pat e, sakoma, kad e, CETA yra geras sutarimas ir dėl to pateikia e, gerus atsakymus ir TTIP, bet ar tikrai taip viskas yra? Pone Haranzova, dėkoju komisijos nariai, ačiū, kad atvykote. Jūs kalbėjote apie dvišalius investicijų sutartimus su kai kuriomis šalimis. E, Čekija, aš esu Čekija, e, turi maždaug 80 dvišalių starimų, įskaitant starimą su JAV. Mes esame senoviški, bet norime keistis, modernizuotis. Norime, kad būtų vienas europietiškas požiūris vienos, vienodos ISDS nuostatos ne tik TTIP, bet ir ateitiems ateities sutarimams galiojančios. Mes e, norime to, galvodami apie mūsų bendrovės. Jūs sakėte, kad tarptautinių sutarčių JAV e, teismai negali taikyti, taigi matome privalumų tam tikrų. Ir e, klausimas, ar reikia žiūrėti į ISDS galimybės, bet kaip kažkas sakė, tai neįvyks per vieną dieną. Aš sveikinu jūsų naują pasiūlymą, manau, kad juo žengiama teisinga linkme ir mielai e, diskutuosime su jumis toliau dėl to. Pona Silva, ačiū. Dėkoju komisijos nariai už įdomius pasiūlymus ir už diskusijas. Norėčiau paklausti jūsų, kiek toli jūs ketinate žengti e, setoje, tobulant ISDS Kaip žinia, vyko viešosios konsultacijos e, vadovaujantis valstybės ir investuotojų ginčių sprendimu sustarime su Kanada ir buvo prieita prie išvados, kad sistema nepakankamai gera ir kad reikia ją patobulinti. Dabar yra iškilusi politinė problema. Aš neįsivaizduoju, kaip parlamentas dabar e, gali uh, kaip jau gali būti e, prašoma patvirtinti priekybos sustarimą, kai Europos komisija sako, kad nėra viskas ten gerai. E, jūs turbūt turėtumėte dirbti su kanadiečiais, kad išsiaiškintumėte, ką reikia daryti. Jūs sakėte, kad tą ir ketinate nuveikti, bet e, kaip dėl apeliacijos mechanizmo peržiūros nuostatos ateityje, norėčiau suprasti gerai viską, ar Europos komisija bandys pateikti e, tvirtą politinį atsakymą rimtai politiniai problemai. Kiek toli pasirengus eiti komisija kartu su partneriais iš Kanados, problema yra jau nustatyta bet e, mes e, turbūt tada kalbame apie skyriaus, darybinės skyriaus atvėrimą ir aš tą pasveikinčiau komisijos nariai. Dėkoju, ačiū Jums už klausimus ir pastabas, e, kai kas buvo panašu, taigi gal kiekvienam atskirai neatsakinėsiu, kadangi e, reikia staupyti mums ir šiek tiek laiko. Daugelis iš jūsų manote, kad ISDS E, nėra būtinas dalykas, netgi reformavus. Bet faktas yra tas, kad egzistuoja devyni tokie mechanizmai su JAV, yra e, daugiau kaip 3 tūkstančiai pasaulyje, ES yra apie tūkstantį, nors jums galbūt tai nepatinka, bet jie negali išnykti. Ar galime reformuoti tos mechanizmus? E, problema yra, susi, tiksliau, šis klausimas yra susijęs su uh, e, įgaliojimas komisijai ir jav tai yra didelis prioritetas. Ar ISDS nuostatos bus įrašytos į visus būsimus sutarimus, pavyzdžiui, e, Ramio vandenino partnerystėje yra ta nuostata. Dabar, ar mes atsisakysime apskritai to ir, pavyzdžiui, Japonija, Kanada, Meksika, ar mes nesidursime mažiau palankioje situacijoje negu tos šalis. Toliau, kodėl mums reikia to mechanizmo e, susitarime su JAV pirmininkė, galiu Jums pasakyti, tarptautinė teisė, tarptautiniai sutarimai Amerikos teisė nėra vertinami kaip teisė, toks yra faktas. Man atrodo, kad ponas Fieneris pateikė statistinių duomenų, jie yra visi vieši. Aš taip pat e, juos žinau. Mažos bendrovės Europos naudoja susiduria tam tikromis problemomis, pavyzdžiui, diskriminacija, e, licencijų pakeitimas, taisyklių pakeitimas, tai gali e, paveikti darbo vietas, investicijas, milijonus darbo vietų. Tai nesitinka kasdien, retai, reikia pasakyti, kad tas mechanizmas naudojamas labai retais atvejais, užtikrinant apsaugą ir mes siekėme sumažinti piknaudžiavimą ir bandome apibrėžti tai kaip galima tiksliau. Daugelis e, tų klausimų jau yra paminėti susitarime su Kanada. Jeigu jūs pasižiūrėsite į jį, tai pamatysite, kad daug kas jau yra reformuota. Pavyzdžiui, e, kažkas e, jau paminėjo, kad pralaimėjęs bylą sumoka išlaidas, bet tai jau yra įrašyta ir tai turi tam tikrą atgrasomąjį poveikį tarptautiniai teismai, nuolatiniai teismai. Manau, kad pasiūlymai yra geri, bet turiu atvirai pasakyti jums, reikia realiai galvoti, tai nevyks rytoj. Mums reikia sutelkti šalininkų, pagalvoti, kaip tai funkcionuotų, kas mokės už tai e, ir panašiai prireiks keletos metų, kol tai e, išvys dienos šviesą. Mes dabar su Vietnamu, Japonija vedame dėrybas ir turime galvoti, ką daryti. Mums reikia rasti sprendimą. Ar aš sakiau, kad mano tarnybos taip pat ieško įvairių galimybių surasti kažkokį ar sukurti tarptautinį mechanizmą. E, tarptautinė sistema, ISDS, visos šalis, visais lygmenimis e, bus saistomas tam tikrų reikalavimų apeliacijos mechanizmas. Yra e, skirtingi modeliai, galėtų būti nuolatinė struktūra septynių asmenų jungtinių tautų sistemoje, skirtingose valstybėse narėse yra rengiamos tam tikros eksperto ataskaitos ir galima pasižiūrėti bus į tai. Ir e, vis tik tai apeliacijos mechanizmas bet koks bus, nu, tam tikras bus numatytas, nes ne tik bendrovės, bet ir valstybėms tai aktualu. Susitarimas su Kanada, ar jis jau visai baigtas? 28 šalis ir Kanados ministras pirmininkas e, lapkričio 27-28 šeštą e, pasakė, kad procesas baigtas, dabar yra teisiniai e, likę galai suvedinėjami ir paskui jau sutarimas bus verčiamas. Mes su partneriais iš Kanados ir JAV apie tai kalbėsime, bet aš nenorėčiau uh, kalbėti su jais apie tos dalykus, dėl kurių mes nestarėme čia Europos Sąjungoje, komisija, parlamentas ir taryba. Mes turime bent jau sutelkti daugumą uh, prieš pradėdami kalbėti su amerikiečiais ar kanadiečiais. Tai yra e, atliekama visiškai skaidriai, žinote, kas yra, bet aš negaliu pradėti daryti su kanadiečiais, kol neįsiaiškinau, ko mes norime. Mes su jais kalbėsime ir pasižiūrėsime, ar yra e, klausimų ateityje dėl ISDS, ką galima dar teisiškai patikslinti Kanados sustarime, tačiau ne viena šalis nenori iš naujo pradėti darybų dėl susitarimo su Kanada, bent jau taip sakoma oficialiai. Jeigu mes atversime kokį nors skyrių, tai kanadiečiai irgi ko nors susinorės ir mes tada turėsime, nebeturėsime to susitarimo, nes viskas sugrius. Tai bus e, tikrai prasta ES autoritetui, jos gebėjimui dėrėtis ir bus labai neigiamų pasiekmių ES. tvarkaraštis. Ema ir kiti klausė apie tvarkaraštį. Aš manau, kad skirtingose formatuose, skirtingose grupėse apie tai kalbėsime ir aš toliau su jumis noriu e, kalbėti kitą savaitę neformali prekybos taryba vyks, mes e, rinksime visą informaciją ir komisiją pradėsime dirbti pavasarį dėl pasiūlymo, kol kas dar nežinau datos, bet būtų gerai pasiekti tam tikras išvadas dėl to, nes yra ir kiti labai aktualūs klausimai, tai taip kontekste, kuriuos reikia aptarinėti. Šį pavasarį bus pateiktas pasiūlymas ir turėsime paskui apsispręsti, kada tiksliai. Pone Felneri, aš sutinku, komisija yra pasirengusi Dėl teisės reglamentuoti, ponė Keller, susitarime su Kanada preambulėje apie tai kalbama, bet dabar pasiūlymas bus perkelti į patį teisinį tekstą e, teisę reglamentuoti, kad būtų aiškiai pasakyta, jog ši teisė išlieka. Pirmininkė, manau, kad e, lyg ir atsakiau į daugumą klausimų, kadangi sugrupavau e, juos, atsiprašau, jeigu ką nors pamiršau. Labai ačiū. Dėkuoju komisijos nariai, manau, kad turėsime ateityje dar galimybių aptarti išsameu e, šis klausimas. Ačiū, kad atvykote ir atsakėte į kolegų klausimus šeštą darbo atvarkės punktą baigėme nagrinėti ir iškart pradėsime septintąjį punktą, tai yra klausimas e, transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė, ko tikėtis europiečiams. Movement, please do it quick and calm. Jeigu Jeigu kas norite išėti salės, tai tą padarykite greitai. Gut. Hat es den entsprechenden Austausch jetzt gegeben? pasikeitėme vietomis atitinkamai. Prašau visų elgtis ramiai ir tyliai, kad galėtume tęsti savo posėdį. So, Also jetzt fangen wir mit dem Hearing an. Taigi pradėkime klausimą. Surinkėme jau nemažai klausimų dėl atskirų transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės darybų dalių. Šiandien pamėginsime apibendrinti arba bendrai padiskutuoti ką tie tip susitarimas atneštų mūsų piliečiams, kokios duotų naudos. Ir įvairiose renginiuose šią temą klausimas šis tikrai yra užduodamas. Kiekviename renginyje manau, kad atsiranda piliečių, kurie paklausia, ką man konkrečiai atneš, kokių kokios naudos suteiks šis susitarimas. Taigi šiandien ir svarstysime šią temą. susijusia su transatlantinės prekybos investicijų partnerystės nauda ir privalumais mūsų piliečiams, tam, kad galėtume sudaryti geresnį bendrąjį vaizdą. Džiaugiuosi kad prekybos komisijos, už prekybos komisijos narės Cecilija Mastrom šią temą dabar ir pasakysiu žanginę kalbą. Prašau, ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Pereikime prie platesnio konteksto dabar nuo investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo. Dėkoju, kad suorganizavote šį klausimą. Jis yra labai svarbus, politikai šią temą labai domisi, taip pat ir piliečiai, suinteresuoti subjektai visoje Europoje, nes keliaudama susitinku su labai e, daug suinteresuotų subjektų ir juntu, kad, e, juntu tą didžiulį susidomėjimą. Taigi manau, kad šiandien galėsime labai daug įdomių, svarbių klausimų aptarti. Įžangai trumpai noriu pasakyti, kad e, pradėdama eiti šias pareigas prieš keturis su pusę mėnesio aš stengiuosi orientuoti priekybą <clears throat> labiau į piliečius, į paprastus žmonės, įtraukti juos į mūsų svarstamus su priekyba susijusius klausimus. Dabar daug dėmesio skiriama būtent tie taip. Žinoma, mes dirbame su verslu, nes verslas veikia toje aplinkoje, kurioje mes bandome pašalinti eksporto, importo ir investicijų atžvilgių taikomas kliūtis, todėl būtina išsiaiškinti, kokios yra tos kliūtis ir e, kokį ekonominį potencialą turi naujos prekybos galimybės, ypač turint omenyje kiek jos galėtų prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo ekonomikos skatinimo. Todėl mes dirbame su E, įvairiomis organizacijomis, profsąjungomis, vartotojų apsaugos e, asociacijomis, e, viešaisiais, viešosiamis įstaigomis ir kitais subjektais. Jų patirtis labai svarbi siekiant <clears throat> atskirose šalise pašalinti prekybos kliūtis. Aš įsiklausau į jų nuomonės ir stengiuosi pasiūlyti atitinkamus politinius sprendimus teisėjų kuros procese, kurie būtų naudingi mūsų piliečiams ir taip mes tengiamės vertinti visus prekybinius sustarimus, kuriuos pasirašo ES, tarp jų ir TTIP. Pareikšti nuogastavimai daugiausiai buvo susijęs su tuo, kad žmonės e, mano, jog darybos vyksta nepakankamai skaidriai, kad reikia uh, daugiau viešumo, e, taigi mes dėl reglamentų skaidrumo jau esame prieimę tinkamus sprendimus ir įmamės žingsnių, kad šios darybos taptų viešesnės e, tiek Europos, tiek nacionalinių parlamentų nariams, vyriausybių nariams ir plačiai visuomeniai mes norime padėti visiems suprasti, ką mes veikiame ir internete galime rasti nemažai sudarybamus susijusių dokumentų, e, dokumentų, kuris apibrėžiama oficiali pozicija, e, papildomos informacijos e, apie kontekstą galima rasti internete. Manau, kad šių susitarimų privalumai tampa akivaizdus tris noriu paminėti. Pirmiausiai dėl jo sustiprėtų mūsų ekonomika, vyriausybės veiklos veiksmingumas ir mūsų balsas būtų labiau girdimas. Pradėsiu nuo paskutiniojo argumento europiečiai e, pasirašius TTIP susitarimą galės e, pasaulio mastu kalbėti daug tvirčiau, kadangi pasaulis vis labiau tarpusavyje tampa susijęs, vis daugiau vyriausybių reikalauja patvirtinti tarptautinės taisyklės, pradedant saugos reikalavimais ir baigiant kapitalo reikalavimais ir tai susijęs su ateityje didėsiančiomis gamybos apimtimis ir e, nepaisant to, Europos ir JAV dalis pasaulio ekonomikoje mažėjo, tai reiškia, kad mes turėsime ateityje mažesnės įtakos sprendimams priimamiems pasaulyje. Jeigu mes stengsimės ir toliau apsaugoti vartotojų interesus, sveikatą, turime stiprinti ES ir JAV partnerystę būtent E, norėdami daryti ateitie įtaką šioms sritims, kurios yra naudingos ES piliečiams. Kitas privalumas susijęs su veiksmingesniu valdymu, jis pasireiškia įvairiopai. Pirmiausiai, reglamentavimo srityje bendradarbiavimas pasirašius TTIP taps geresnis, mes keisimės ekspertiniais duomenimis, kitokio pobūdžio duomenimis visose sritise, pradant elektromobiliais, baigiant nanotehnologijomis, taigi mes stengsimės e, patvirtinti kuo geresnius reglamentus, kuo griežtesniais vartotojų saugos standartais. Valdžia, žinoma, turi tik tai ribotas galimybės užtikrinti kontrolę tam, kad e, būtų galima užtikrinti, jog būtų laikomus patvirtintus taisyklių, todėl reikės įvairiems kontrolės e, pareigūnams palengvinti jų darbą, pasirašius taip bus galima išmintingiau leisti mokesčių mokėtojų pinigus ir šioje srityje viešieji pirkimai tampa labai svarbus, nes leis sutaupyti labai daug lėšų mūsų mokesčių mokėtojams įvairiose srityse, tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad standartai nebus uh, švelninami nei dėl maisto saugos, nei dėl vartotojų apsaugos, nei šiaip dėl saugos ar vaistų tiek e, ES, tiek JAV galiojantis reglamentai bus e, skirti, tiksliau bus grindžiami pačiais aukščiausiais standartais ir nekels dabar galiojančiams standartams jokios grėsmės. Kiti privalumai yra ekonominio pobūdžio yra 4,7 milijonai europiečių, kurie e, turi darbo e, dėl mūsų eksporto į JAP šiuo metu ir tai yra pakankamai e, gerai apmokamos darbo vietos ir mes tuo tarpu siekiame kad e, būtų mūsų piliečiai turėtų galimybę įsigyti paslaugų ir prekių už kuo žemesnę kainą, taip pat žaliavų ir energijos išteklių pirkti kuo greičiau, kuo pigiau mes mažindami išlaidas sugebėsime pakelti gerovės lygį. Kelis pavyzdžius pateiksiu pirmiausia dėl viešųjų pirkimų. Suomijoje veikia įmonė, kurios pavadimas EFLA, ji įsikūrusi netoli Helsingio gamina apšvietimo sistemas, e, kurios yra naudojamos oro uostose. E, ta sistema e, yra sertifikuota JAF valdžios, tačiau negalime, negali ta įmonė dabar savo įrangos į JAF parduoti, nes ten galioja atitinkamos ribančios priemonės, tokios įrangos įsigijimo iš užsienio kiekiams mes norime atitinkamas kliūtis pašalinti dėl mokesčių tarifų. E, pavyzdžiui, atskiros Ispanijos įmonės turi mokėti didesnius muito mokesčius, jeigu nori eksportuoti savo prekes į e, JAV, pavyzdžiui, e, batų gamintojai Alicantėje turi mokėti 35 procentus muito mokesčio už į JAV eksportuojamus savo gaminius. E, taip pat ir Mursijoje e, yra e, panaši situacija. Kai kurios įmonės netgi turi mokėti 50 procentų dydžio mūsų muitų mokesčių. Taip pat yra, <clears throat> pavyzdžiui, Švedija viena nedidelė kompanija neturi tos vietos, iš kurios aš esu kilusi, jį gamina kepą gluteno neturinčius pyragus ir eksportuoja juos į JAV, tačiau susiduria su atitinkamais mokestiniais e, <clears throat> muitų mokesčių barjerais ir kliūtimis, jeigu jų neliktų, galėtų ši įmonė įdarbinti daugiau žmonių ir daugiau savo produkcijos parduoti. Taigi <clears throat> labai daug įmonių skundžiasi dėl to, kad e, <clears throat> dėl galiojančių taisyklių skirtingų neverta dabar investuoti ir parduoti savo gaminius JAV, pavyzdžiui, Tai dar vienas pavyzdys. E, <clears throat> įvairių elektros įrangos gamintojų iš Vokietijos, kurie teigia, kad e, dėl atitinkamų reikalavimų taikomų e, kabelių laidų spalvai ir sudėčiai ekonomiškai šiuo metu neapsimoka eksportuoti savo E, gaminių į JAP. Kitas pavyzdys <clears throat> susijęs su Austrių augintojais Prancūzijoje, tengi Austriams Prancūzija ir JAP galioja skirtingi e, reikalavimai bandymų atlikimo, tai ta įmonė taip pat negali savo produkcijos eksportuoti į JAP, nes, pažiūrėjau, JAP e, yra testuojamas, atliekami bandymai su vandeniu, kuriame Austrijos auginamos, o Prancūzijoje yra tikrinamos pačios Austrės. Taigi mes turėtume sustarti dėl bendrų standartų, bendrų reikalavimų ir dėl jų susitarę mes galėtume paskatinti savo ekonomikos augimą tiek smulkio, tiek stambiojo verslo. Ir mūsų vyriausybės galėtų taip pat pasistengti atitinkamai stiprinti bendradarbiavimą ir e, uh, skleisti savo vertybės bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, aš manau, kad pamėginti to pasiekti verta ir aš nekantri laukiu galimybės bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su kitais suinteresuotais subjektais, siekiant pažangos šiuose darybose. Ačiū uždėmesi, linkiu sėkmės jūsų klausimai. Ačiū komisijos narė Malstrom už jūsų aišku žanginį žodį apie naudą Europos piliečiams. Dabar svarstysime visus aspektus savo klausimo eigoje. Mes esame pakvietę kelis Europos visuomenės atstovus pasisakyti. Ačiū labai ir manau greitų laikų susitiksime. Yeah, yeah. Jetzt haben wir sieben. Hm? Ja, jetzt haben wir sieben äh, Vertreter aus uns. Esame pakvietę įvairių visuomenių organizacijų septynis atstovus, kurie turėtų mums pristatyti savo lūkesčius atstovaudami Europos piliečiams, lūkesčius susijusius su TTIP susitarimu, kitaip nei įprasta tokių klausimų metu. Pakeisime šiek tiek uh, tvarką, nes ji kartais būna nuobodoka. Pabandysime pagyvinti diskusiją. Įžanginiai pasisakymai kalbos truks pakankamai trumpai ir po to bus galima iš karto užduoti klausimus ir e, pakankamai gyvai padiskutuoti išklausius septynių pranešėjų tam, kad diskusija tikrai vyktų gyvai ir pakankamai rimtai. Mes pasikvietėme ponę Vodan, ji yra Europos e, e, sąjungos interneto platformos, e, kuri nušviečia ES prekybos politiką veidas. Man susidaro kartais įspūdis, kad čia organizacija į jų Trade Insight geriau žino, kas vyksta ES prekybos politikoje už mane patį, taigi ponia Vodan ir jos organizacija yra labai gerai informuota, todėl labai džiaugiuosi, kad um, ši ekspertė šiandien yra su mumis. Pirmiausiai pradėsime suteikdami žodį ponui Kleis von Boik. Noriu pasakyti, kad uh, mūsų ekspertai tikrai yra labai puikiai susipažinę su Europinė darbotvarkė, taigi ponas Kleis, kuris atstovauja BUC organizacijai, steiks jums penkias minutės ir po to iš karto bus papildomų klausimų. Šau. Uh, labai ačiū už kvietimą ir galimybę pakalbėti apie transatlantinę sutartį iš mūsų perspektyvos, ką, ko įverta vartotojams. Turiu pasakyti, kad iššūkis atsakyti uh, į šį klausimą dėl to, kad sustarimas yra labai plati tema. Čia svarbu daug problemų, kurios viršyje paprastas klausimas, tai yra e, muito tarifų mažinimą, rinkos atverimą. Akivaizdžiausias dalykas būtų kalbėti apie, e, kalbėti apie ekonominę naudą, apie e, pajamų naudą vartotojams ir iš karto iš mūsų perspektyvos yra problema ta, kad kaip vartotojų organizacija mes neturime priemonių atlikti visapusišką poveikio vertinimą, o poveikio vertinimas rinkos, e, rinkoje dažnai prieštarauja komisijos poveikio vertinimams, kurie sako, kad 545 eurų disponuojamojų pajamų galėtų papildyti šeimų biudžetus. Tai yra didelis vertinimas toks įvertinimas. Kiti tyrimai sako, kad e, BVP gali sumažėti iki 0,25 procento. Taigi, e, žvelgiant į ekonominius skaičius, mūsų organizacijai sunku pasakyti, koks būtų vartotojams e, naudingas dalykas, žinant, kad patekimas į rinką tarifų mažinimas yra maža susitarimo dalis nes e, jis apima daug kitų dalykų. Tai labai sunku pasakyti kokį skaičių, ką tai reikštų turto ar pajamų prasme vartotojams. Tačiau, jeigu pažvelgsime į e, tradiciškesnius, tradiciškesnę prekybos naudą, tai iš praeities galime pasimokyti ir matome akivaizdžiai, kad tarifo mažinimas, rinkos atverimas ir konkurencingumo didėjimas, konkurencijos didėjimas rinkoje nauda yra potencialiai ta, kad e, tarifo sumažėjimas yra gerai. E, tarifai brangina produktus, o jų mažinimas būtų prasmingas vartotojams. E, tarifai šiaip jau prekybos su JAF yra gana maži, taigi kiek tai reikš žmonėms dar neaišku. Antra, vartotojų pasirinkimas. Tai yra viena iš akivaizdesnių naudingų dalykų e, tokiais atvejais. Tačiau, kalbant apie perpildytas rinkas, tokias kaip Europoje ir JAV, tai reikštų turbūt, kad reikėtų e, vertinti atskirus sektorius, e, kiek vartotojams padidėtų pasirinkimas. Galbūt jis padidėtų tose sektoriuose, kur, kur parduodami skaitminiai produktai, o regioniniai produktai, vietos produktai labiau domina galbūt vartotojus ir tokia nauda galbūt čia būtų mažesnė. Trečia, konkurencijos spaudimas, kurį duoda toks laisvos prekybos sustarimas. Matėme, kad praeitįje nauji rinkos žaidėjai gali daryti spaudimą esamiems e, rinkos žaidėjams ir mažina e, produktų kainas tokiu būdu e, Kai Europoje atsirado japiniečių ir koriečių e, automobiliai, padidėjo konkurencijų spaudimas ir mes turime daugiau prieinamų e, geros kokybės automobilių. Tai yra tradicinis veiksnys, kurį reikia vertinti e, tokios situacijos. Tačiau jeigu tas sustarimas būtų skirtas tik tai tarifams ar rinkos atverimui, tai būtų galima pasakyti tiek. Tačiau tai nėra vien šie aspektai, kurie čia svarbus, todėl turime vertinti taip pat ir transatlantinį vartotojų apsaugos sistemą, siekiant išsiaiškinti, kokia čia yra potencialiai nauda. Ir perinant prie šios, šio aspekto, mūsų nuomonė, jeigu sustarimas nori duoti rezultatų, reikia labai griežtos konkurencijos politikos. Nes kitaip nauda gali pakliūti į akcininkų kišenės, bet nebūtinai tai bus naudinga vartotojams. Tuo pat metu vartotojams reikia aiškios informacijos, kad jie galėtų susigaudyti rinkoje ir pasirinkti. Ir tam reikia prieinamos, lengvai prieinamos informacijos. Trečia, reikia taip pat griežto reguliavimo, reguliuotojų griežtų, kurie, kad jie galėtų vertinti konkurencinį firmų elgesį Aišku, kad e, žmonės rūpi ne tik tai kainos, reikia turėti galvoje, kad produktai turi būti saugus, vartoti ir e, čia yra globalių iššūkių dėl to, kokią riziką sukelia tam tikrai produktai, todėl bendradarbiavimas tarp ES ir JAF reguliuotojų būtų prasmingas, kalbame apie tokios, tokios dalykus kaip ankstyvas spėjimo sistemos, bendrėjai standartai, bendros inspekcijos. Tačiau, aišku, taikant aukščiausius apsaugos standartus e, iš kiekvienos rinkos. Ir jeigu kažkas tai vyksta šiuose darybose, e, kas yra diskutuotina, jeigu po dviejų metų mes negalime pasakyti, kad šis požiūris negali užtikrinti vartotojų apsaugos sistemos aukščiausiame lygmenyje, tai tuomet reikia e, e, turėti tai galvoje. Na, galbūt yra ir kitų e, aspektų, kurias būtų galima paminėti, čia aš sustosiu. Ačiū Johanesai. Kalbėti apie aukštus standartus, tai suprantame, kai kalbame apie vartotojus. Kartais, kaip sakėte, vartotojai yra, standartai yra didesni, aukštesni JAV, o ne Europoje. Ar tikrai manote, kad transatlantinis sustarimas yra tas formas, kur galima kalbėti apie Amerikos standartų integravimą. Ar tai nėra labiau Europos problema, apie kurią e, parlamento nariai turėtų galvoti, rengdami savo teisės aktus? Manau, kad galima pateikti du atsakymus. Yra problemų kurios nėra tik tai ES teisės aktų problema, jeigu kalbėsime apie platesnę prekybą, pavyzdžiui, maisto, chemijos pramonės produktais, kosmetika, negalim pasikliauti vien tik tai ES teisės aktais, kad jie būtų aukšti, tie standartai. Reikia galvoti ir apie produktus, kurie patenka į mūsų rinką, kurie galbūt netitinka mūsų standartų. Ir ta prasme, komisijos narė Malmström ką tik paminėjo nano medžiagas kaip e, potencialią bendradarbiavimo sritį. Nuo darybų pradžios transatlantinis vartotojų dialogas, e, kuriame mes dalyvaujame, pateikė tam tikrų keletą pasiūlymų dėl pozityvių e, klausimų, kuriuos reikia spręsti JAV ir ES lygmenių. Tačiau, jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie nano medžiagas, kodėlgi nekalbėti su JAV apie tai, kad būtų uh, sudarytas e, privalomas nano inventorius, kuris būtų prieinamas reguliuotojams ir e, visuomeniai, kol nano dalelių nevertinti iki jų patekimo į rinką prieš e, leidžiant prekiauti tam tikrais kosmetiniais produktais. Pavyzdžiui, kitose srityse maisto produktų, elektroninės prekybos srityse būtų protinga pagalvoti apie bendradarbiavimą tarp šalių. Aišku, pradedant nuo aukščiausio bendro vardiklio. Ir čia tame sustarime tai būtų prasminga, nes galbūt tai paskatintų didesnę prekybą maisto produktais ir galbūt gal, galima būtų galvoti apie pasaulinės maisto grandinės, kuomet yra didesnė rizika, kad e, į rinką paklius e, e, daug desnį patogenų pavojų keliantis produktai. E, jeigu kalbame apie maisto produktų įtraukimą į sustarimą, tai galbūt reikėtų kalbėti ir apie e, JAF ir ES atsakamumo sistemą e, įkurti, kad būtų galima atsekti produktų kelią iki galutinio vartotojo. Arba pasaulinę įspėjimo sistemą. Jeigu importuosime daugiau produktų iš JAF, O Kalifornijos žmonės e, ir žino, kad kažkas blogai su tuo produkto kilme, tai pasaulinė įspėjimo sistema galėtų padėti įspėti e, valdžią Lietuvoje daug greičiau. My... E, dar vienas klausimas. Aš nesuprantu, Europos komisija sako, kad transatlantijos sustarimas nepakeis ES teisės aktų, tai nepakeis nieko. Jie tai sako to nerimo kontekste, kad standartai būtent sumažės. Ar nebus tas pats, kad jeigu mes norėsime pagerinti standartus, ar nenaivu vartotojų organizacijai, atleiskite, kad kritiškai kalbu, bet ar iš tikrųjų galima pagerinti ES standartus per šitą atlantinį sustarimą? Labai trumpai prašom. Mes manome, kad būtina prieš pradedant E, užvesgant platesnius prekybos santykius su JAF ar kitais partneriais, apsvarstyti ir e, atsiranda čia rizika, pavyzdžiui, dėsnė prekyba kosmetiniais ar cheminiais produktais. Reiškia, kad e, reikia įsivaizduoti, kaip susidoroti su pavojais, kurios kelia tam tikri produktai gaminami tokiu būdu, kurie, kurie, kurie, kurie netitinka ES standartų tai reikia spręsti kažkokiu būdu, ar per tą starimą, ar kitose formose, bet šios klausimus reikia spręsti. Labai ačiū. Toliau kitas pilietis yra Fabienas, e, Fabienė iš Michelin e, padangų gamintojo bendrovės. Merci beaucoup, Monsieur le, le Président. Euh, bonjour à tous. Je m'appelle Fabienne Goyenesh. Mon objectif. Ačiū. Mano pavardė yra Gojenechi. Mano tikslas yra šiandien pristatyti, ką TTIP atneštų kokios naudos tokiai įmoniai kaip Michelin kompanija. Jeigu atvykote į šį klausimą dviračiu, automobiliu, metro, <clears throat> autobusu ar lėktuvu, galbūt jūs e, neto nežinodami pasinaudojate Mišelino gaminamomis padangomis, kadangi mes gaminame padangas e, visoms transporto priemonėms ir jų gamybai yra naudojami maždaug 200 įvairių skirtingų medžiagų, taigi mes esame tarptautinis koncernas Europoje, 37 gamyklos yra taip pat ir mokslinio tyrimus e, centras Taip pat 50 procentų mūsų darbuotojų ir gamybos apimčių yra Europoje. Taip pat jau ilgą laiką mes veikiame jungtinėse valstijose. Nuo 75 metų pirmas, pirmoji gamykla buvo pastatyta siekiant patenkinti JAF rinkos poreikius. Ten daugiau nei 18 tūkstančių darbuotojų dabar e, dirba. Taigi TTIP e, visiškai atitinka e, įmonės mūsų bruožus mes dirbame abiejose Atlanto pusėse, turime atsižvelgti į e, abiejų pusių specifiką ir mūsų prekių srautai yra pakankamai didelės apimties, keliaujantis iš vieno Atlanto kranto į kitą padangoms yra taikomi pakankamai žemi muito e, tarifai nuo 3 iki 6,7 e, procentų, tačiau 37 procentai Mišelino e, gaminių yra eksportuojama pirmiausiai į JAV, taigi eksporto srautai yra pakankamai dideli, jeigu pirmiausiai kalbėtume apie E, padangas. E, nedideliems lengviems sunkvežimiams, tai e, jų nemažai, jos padangos lengviesiams sunkvežimiams yra gaminamos Europoje ir turime jas eksportuoti į JAF lygiai taip pat kaip ir e, kitokio pobūdžio padangas, kurios yra tuo tarpu apmokestinamos vis tiek muitų mokesčiais, jeigu jas reikia eksportuoti į Europą. Tokie įmonė kaip mūsų labai daug įrangos naudoja gamybą įvairių gamybos sustaklių, kitų mašinų ir e, mes e, tą įrangą įsigėjome Europoje, po to turime eksportuoti į JAV, mokėti atitinkamus muitų mokesčius 6 procentų ir didesnius. Taigi panaikinus šį muitų mokestį mes turėtume nemažai naudos, kalbant apie finansinę išraišką tai tos išlaidos maždaug sudaro per metus 20 milijonų eurų ir tos 20 milijonų eurų galėtume investuoti į mūsų konkurencijos didinimą Europoje. Taip pat TTIP susitarimas galėtų supaprastinti kai kurias procedūras ir panaikinti kai kurios mokesčius. Pavyzdžiui, JAF galioja mokestis E, prekės apdarojimo mokesčių vadinamas, tai reiškia, kad už kiekvieną e, atvykstančią prekių siuntą reikia sumokėti 500 dolerių, taigi galime įsivaizduoti, kad pasirašius tie tip susitarimą, tie mokesčiai taip pat būtų panaikinti. Tokiai įmonė kaip mūsų svarbiausias interesas susijęs su TTIP yra konkurencijos E, pranašumų stiprinimas, e, turint omenyje, kad būtų panaikinti muitų mokesčiai. E, taip pat šis sustarimas turėtų nemažai naudos mūsų darbuotojams, kurie dirba tiek Europoje, tiek JAF ir yra ekspatriatai. Taigi pirmiausiai pramonės įmonėms taikomų muitų tarifų sumažinimas leistų Europos pramoniai, kuri labai didelę dalį savo gaminių e, eksportuoja, padidinti savo konkurencingumą. Ačiū uždėmesi, ačiū Fabien. E, buvau šiek tiek nustebusi, jūs daug kalbėjote apie muitų tarifų panaikinimą, tačiau taip pat kalbėjote apie tai, kad yra labai daug išeivių iš JAF ekspertų dirbančių Europoje ir atvirkščiai. Jūs taip pat išlaikote tyrimų centrą e, JAF ir jūs neturite, nesusidurite su jokiamis kitomis kliūtimis šioje srityje, kalbate tik apie muitų tarifus. Iš tiesų verta žinoti, kad E, sistema JAV ir Europoje susijusi su padangų gamyba veikia skirtingai. Su 40 metų dirbame JAV, mes turime tiekėjus, kurie išsibarstę visame pasaulyje, taigi mūsų darbo sistema yra visiškai integruota ir mums tai problemų nekelia. Tačiau mūsų domina du dalykai. Pirmiausiai, ar tie taip galėtų tapti tokiu E, svertų, kaip pavyzdžiui, e, jungtinių tautų kontekste arba e, PPO kontekste tiksliau būtų galima nustatyti bendrus padangų standa, testavimo standartus, kadangi esame cheminių, chemijos įmonė, tai mums būtų svarbu žinoti, kaip būtų galima greičiau, sklandžiau keistis duomenimis e, susijusiais su cheminėmis medžiagomis. Na, ši tema yra labai opi cheminės medžiagos, mes daug kalbame apie tam tikras grėsmės susijusias su dereglamentavimu, ryč reglamentu būkime atviri. Ar e, ryč e, reglamento panaikinimas jums būtų naudingas? Ne visiškai, ne. Esame įsitikinę, kad TTIP susitarimu tuo, e, to nesiekiama. Ryč visose sritise paskatino pažangą, skaidrumą tiek gamintojams, e, tiek vartotojams ir mūsų svarbiausias tikslas yra piliečių e, sauga ir sveikata bei aplinkos apsauga. Mes nenorime, kad ryč būtų panaikintas. Ryč tai yra priemonėje, kuri mus padeda apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą kontroliuojant cheminės medžiagas, mes tikimės iš TTIP, tai kad e, kiekvienoje zonoje e, bus nustatyta tam tikra e, atskira sistema arba jį toliau galės veikti tiek JAV, tiek Europoje ir mūsų tikslas būtų moksliškai vertinti atitinkamai atitinkamas medžiagas ir pagalvoti apie tai, kaip būtų galima paskatinti dialogą tarp abiejų Atlanto vandenino pusių, e, siekiant pagerinti sąlygas verslui ir e, siekiant e, labiau apsaugoti gyventojų sveikatą ir aplinką ir mes būtent siekiame tokio dialogo skatinimo, tai turėtų būti galantinis tikslas. Jūs kalbėjote apie tai, kad muitų tarifų apimtis sudaro 20 milijonų eurų per metus, nes papildomų iš, iš laidų, jeigu sutaupytumėte 20 milijonų, kokia man iš to būtų nauda. Yra sudėtinga šį klausimą atsakyti, nes padangų rinka yra labai konkurencinga, ji vystosi, keičiasi labai greitai. 2010 didžiausių pasaulio padangų gamintojų turėjo savo rankose 80 procentų visos pasaulio rinkos, 2013 metais 10 didžiausių atiteko tik 60 procentų pasaulinės rinkos dalis, tai reiškia per 10 metų jie prarado 10 procentų rinkos dalį dėl labai e, padidėjusios konkurencijos iš kitų gamintojų pusės. Šiandien padangų gamintojai Europoje dar nepasiekė to paties gamybos lygio ir tų pačių apimčių, kurios buvo pasiekę iki krizės. Ši pasaulinė rinka labai konkurencinga, keičiasi labai greitai, todėl labai sudėtinga dabar e, pasakyti, kaip viskas atrodys tuo metu, kai e, bus susiderėta, nubalsuota ir ratifikuotas tai taip susitarimas. Taigi dabar mes galim kalbėti apie tos 20 milijonų, manau, kad mes juos galėtume panaudoti arba mūsų darbuotojų mokymui, arba mūsų įrangos tobulinimui, arba daugiau investuotume į mokslus tyrimus ir plėtrą, nes be jos niekas nejuda į priekį. Taigi dabar būtų labai sudėtinga tą, šį klausimą atsakyti konkrečiai, tačiau tikiuosi, kad dėrybos greitai judės į priekį. Pirmininkas, labai ačiū. Žinoma, mes tikimės, kad tos investicijos pasiliks Europoje. Dabar uh, kitas kalbėtojas yra Tilman Kupfer, British Telecoms atstovas ir Europos piliečių atstovas. <laughs> Ačiū pirmininkė, dėkoju BT vardu uh, už galimybę kalbėti. Mums amerikiečių rinka labai svarbi, dėl to mūsų domina ir šis sustarimas. Tai daugiau kaip prieš 30 metų mes atidarėme pirmąją, pirmąjį biurą Junktinėse valstijose, New York'e, kuomet mes buvome taip pat pradėti listinguoti New Yorko biržoje ir Britų telekomas buvo privatizuotas. Nuo to laiko mes jau esame atidarę keletą dar e, biurų Dalase, Atlantoje, Princetone, Hjustone, San Jose, Cincinnatėje ir mes įdarbinę apie 2200 žmonių Junktinės valstijose. Tai yra e, be Junktinės karalystės ir ES svarbiausia rinka. Mes norime, kad sustarimas būtų ambicingas, naudingas abiem pusėms, abipusiškai naudingas. Taip pat remiame ir kitas prekybinės darybėms, kurios ES šiuo metu e, vykdo Kanada, Koreja, Indija, Japonija, Singapūras ir toliau. E, BT yra didžiausias Junktinės karalystės fiksuoto telefoninio ryšio tiekėjas e, Junktinėje karalystėje ir jis veikia 170 šalių. Tačiau svarbu žinoti, kad už Junktinės karalystės ribų mes netikime paslaugų gyventojams, o verslo klientams. O tai gali būti didelės bendrovės, vidutinio dydžio bendrovės, veikiančios pasauliniu būdu vyriausybės ir tarptautinės organizacijos bei kitos organizacijos. Mes turime e, pasaulinį e, ryšį, daug investavome mokslinius tyrimus ir kurdami pridarintus e, sprendimus informacinių ir komunikacijos technologijų srityje savo verslo klientams. Taigi mes teikiame daugiau negu telekomunikacijų ryšius ar, ar paslaugas e, klasikinę prasme. Mes pritarėme šiam sustarimui, nes mes manome, kad šis sustarimas e, pirkyba apskritai koreliuoja su mūsų paslaugomis, prisideda prie augimo, darbo vietų kūrimo. Mes norėtum, norėtume geriau, lengviau pakliūti viešųjų pirkimų rinką e, Junktinėse valstijose, ypač valstijų lygmenių nes mes teikiame paslaugos ir vyriausybės institucijams. Manome, kad sustarimas galėtų padėti laisvam duomenų judėjimui, o tai svarbu komerciniai veiklai visose sektoriuose. Ir tai turėtų atitikti e, ir subalansuotą duomenų apsaugą abiejose Atlanto pusėse. Mes norime, kad būtų vykdomas prasmingas reguliavimo bendravimas, kas buvo jau čia paminėta. Kolegos iš daug taip pat reikia kalbėti apie aukštas, aukštus standartus, aukštų paslaugų, aukštų technologijų srityse, pavyzdžiui, debesijos, protingų tinklų srityse ir, kas tiesiogiai svarbu mūsų sektoriui, mes norime nuoseklaus požiūrio e, e, dėl konkurencingo patekimo į rinką ir rinkos reguliavimo. Reikėtų, kad prekybos barjerai būtų pašalinti per susitarimą, kad būtų aiškui e, reglamentuojamas e, didmeninis, didmeninė prieiga prie telekomunikacijų tinklų. Jungtinių valstybių technologija tai yra specialiusis prieimas. E, kliūtis galima apibūdinti trejopai. Tai yra liberalizavimo trūkumas, kad negali patekti rinką visai, rinka uždara. Antra, gali būti ribojamas užsienio investicijos, tai yra ribotas patikimas į rinką. Ir trečia, netinkamos reguliavimo institucijos ar taisyklės, e, o tai pavadintume e, klaidingų, e, neteisingų patekimų į rinką. Tikimės, kad ir per TTIP galima šį beitą išspręsti ir šiuose srityse. Tyrimai apskritai rodo, kad prekybai, e, prekybos liberalizavimas naudingas ir telekomunikacijoms. 2013 metų tyrimas rodo, kad nauda ES galėtų būti 90 milijardų eurų. Žinoma, kad e, JAV, ES rinka reguliuojama, tačiau Gerinant dabartinį reglamentavimą mm, galima pasiekti naudos. Jungtinių valstybių rinkos tyrimas, kuris nėra tinkamai reguliuojamas, kaip sakiau, e, firmos Gately Consulting e, nustatė, kad patekimas į Junktinių valstybių rinką galėtų e, duoti 160 milijardų privačių investicijų telekomunikacijų srityse. Taigi, baigdamas, norėčiau nesikartoti, nesakysiu, nekartosiu, ką sakė pane Malmstram. Matome, kad e, paskalbtas neseniai e, leidinys dėl to, ką šis svarimas duoda, kokios naudos jis duoda. E, Tai būtų naudingos e, nauda ne tik e, Junktinės karalystės mažoms įmonėms, bet ir Italijos, Lenkijos ar Čikagos bei Portlando ar San Diego. Ooh, um, about, uh... E, kalbėjote apie laisvą duomenų srautą ar judėjimą. Tai yra irgi jautrus klausimas. Pakcituosiu pono Langę projektą. Jis sako, kad reikia užtikrinti, kad nebūtų prisimta įsipareigojimų dėl duomenų srautų, kol nebus užtikrintas duomenų apsauga. Kaip jūs įtikinsite jį išbraukti šią dalį? Aš kalbu apie duomenų srautus, tai, tai labai svarbu verslo veiklai. Aišku, visą tai turi būti daroma laikantis duomenų apsaugos taisyklių, esamų taisyklių, tačiau yra kitų dalykų. kurios galima spręsti, negalima, nekalbant apie duomenų apsaugą apskritai, nes, nes mes suprantame, kad yra ir kitų lygiavečių darybų. Taigi būtų naudinga, kad dėl tų lygiavečių diskusijų būtų galima kalb, ne, susitarti, kad būtų galima susitarti ir dėl transatlantinio susitarimo. Taigi jūs sutinkate, kad nebūtų skyriaus dėl duomenų apsaugos sustarime. Ne, nebūtinai sustarime. Būsiu labai bjauri, bet Britų telekomas pakliuvo į skandalą prieš porą metų dėl duomenų apsaugos, dėl duomenų privatumo. Ar dėl to jūs šiandien iš tikrųjų E, apie tai nekalbate kalbėdamas apie transatlantinį sustarimą? Kaip sakiau, kad tai yra problema visoms bendrovėms, kad jos turi, kurios nori veikti tarp, tarp valstybinių mastų, ne tik mums. Mums rūpi, kaip sakiau, telekomunikacijų reglamentai ir gauti geresnas sargas patekti į rinką. Mums reikia stipresnio skyriaus dėl e, telekomunikacijų. Labai geras atsakymas, tarsi jūs būtumėte iš komisijos. Dabar viešieji pirkimai, kaip minėjote, tai yra jums svarbus aspektas. Junktinėse valstijose, aišku, galima kalbėti apie federalinį įsigijimą, tačiau komisija turbūt, komisijai bus dar sunkiau sustarti su valstijų, dėl valstijų ligmens viešųjų pirkimų. Kaip jūs tikitės vyks darybos čia? Ir koks būtų poveikis jūsų įmoniai. Jeigu nebus viešųjų, viešieji pirkimai jums leisti žemesnių nei federalinių lygmenių jungtinės valstijose. Aišku, kad tai būtų mums daugiau verslo galimybių, jeigu e, valstijų lygmuo atsivertų. Tačiau sakytų, sakyčiau, kad yra vėlgi ryšys su Hozelio akso reglamentu. Viešųjų pirkimų rinkos atverimas yra vienas elementas, o kitas yra konkuruojant JAV yra mm, netarifinių kliučių mažinimas. Tai yra sektoriniai reglamentai. Tačiau ES yra panašios taisyklės ir daugelis, kaip ir daugelėje BPO šalių. Ir čia e, JAV palyginti su Japonija, Nuoja Zelandija, Australija, ES E, skiriasi šiek tiek. Dar trumpas klausimas. Manau, kad komunikacijų sektoriui e, būtų toks tikras gyvas sustarimas būtų būtinas, kad jums būtų naudos iš šio sustarimo. Aš minėjau reguliavimo bendradarbiavimą, kur galima galvoti apie naujas rytis, naujas paslaugas, Tai būtų ta nuolat keičiama sritis. Labai ačiū. Toliau kita medalio pusė - profsąjungos. Ir džiaugiausi, kad ponia Suzanne Lindberg Elmgre iš Švedijos profsąjungos yra su mumis. Prašom. Thank you very much. Labai ačiū. Malonu lankytis pas jūs. E, norėčiau parodyti skaidrių, bet ne, tai nereiškia, kad aš kalbėsiu labai ilgai, neužtruksiu daugiau kaip penkias minutės. Aš atstovauju piliečiams ir e, taip pat norėčiau pasidžiaugti demokratinę galimybę parlamente ir kalbėti savo kalbą. Švediškai. Išsiekite ausinės, jeigu nesuprantate mano kalbos. Norėčiau aš dabar kalbėti apie profsąjungų perspektyvą e, ir požiūrį į TTIP. Mano skaidrės yra parengtos angliškai, tačiau aš kalbu švediškai. E, turbūt ekranai per maži, bet vis tiek pristatysiu Jums tas skaidrės. Prieš e, metus mūsų profsąjungos parengė politinį dokumentą, trys profsąjungos apie jų požiūrį į e, TTIP. E, maždaug 70-80 e, darbuotojų mes atstovaujame Švedijoje. Mes veikiame eksporto srityje. Eksportas reiškia galimybę parduoti mūsų produktus. Mes Mm, išreiškėme savo požiūrį į e, prekybą, į laisvą prekybą, tai yra susijęs su e, tam tikrų gerbuvių. Ir kitos Skandinavijos valstybės taip pat e, pritarė laisvos prekybos e, principams, kaip ir mes e, Švedijoje, nes tai yra naudinga darbuotojams. Aš aišku, e, E, vėliau pakalbėsiu šiek tiek dar apie tą pozityvų efektą. Mes manome, kad sąžininga e, kon konkurencija tarp įmonių yra e, geras dalykas, taip pat, kad tai gali reikšti ir atlyginimų padidėjimą. Tačiau mūsų teigiamas požiūris reiškia, kad reikia užtikrinti tokią darbo rinką, kuri galėtų priimti pokyčius. Mes e, taip pat e, norime, kad būtų deramai vykdoma ir nedarbo politika, ne, bedarbių klausimai sprendžiami, nes kažkas laimės, kažkas pralaimės nuo laisvosios priekybos. Tie, kurie išlošia, kurie laimė, turėtų kompensuoti tiems, e, kas kažko netenka. Toks yra mūsų požiūris. Mes manome, kad e, tai TTIP e, vis tik tai galvoja, kad, galvojame, kad TTIP turi daugiau privalumų negu trūkumų. Aš noriu pasakyti, jog kitos profsąjungos nebūtinai laikosi tos pačios nuomonės. Mes taip pat manome, kad Europos darbuotojams Reikia daugiau investicijų, daugiau prekybos. E, Europoje yra 24 milijonai bedarbių. TTIP, aišku, problemų visų neišspręs, tai yra aišku. Europos sąjungai valstybės narės e, turi daug dirbti, bet TTIP gali iš dalies tą problemą išspręsti. Tiek nacionalinių lygmenių, tiek Europos lygmenių e, galima naudotis E, globalizacijos e, fondų. E, mes taip pat galvojame apie prieigą prie JAV rinkos. Egzistuoja tam tikri skirtumai tarp ES ir JAV ir manome, kad pasaulinė prekybos organizacija gali bandyti išspręsti tam tikrus ginčinius klausimus. Mes tikimės, kad ES ir JAV prisidės prie pasaulinių prekybos taisyklių kūrimo. Mes e, matome darybas dėl e, dviejų demokratinių struktūrų, kurios e, veikia demokratinės pagrindais ir kurių vertybės yra tokios pačios. TTIP e, darbuotojams yra geras dalykas, tačiau kokiamis sąlygomis. Manau, kad labai svarbu yra apsaugoti e, darbuotojų teisės. E, niekuomet tai neturi būti vertinama kaip kažkokia kliūtis tos teisės. Kitaip tariant, reikia TTIP numatyti veiksmingus mechanizmus, kurie apgintų E, darbuotojus ir nacionalinių lygmenių reikia išlaikyti tam tikrą e, veikimo laisvę, veikimo galimybės. Ir mes taip pat manome, kad direktyva dėl viešųjų pirkimų ir kolektyvinės darbo sutartys turėtų būti plėtojamos harmoninkai ir mes e, manome, e, kalbant apskaitai, kad ITIP turi daug teigiamų elementų darbuotojams. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkuoju. Uh Trys kalbėtojai nepaminėjo investuotojų valstybės e, ginčių. Jūs, e, jeigu užsiminėte apie tai, jūs sakėte, kad... E, ką, ką jūs galvojate apie tai? Nebežinau, kokią kalbą kalbėti savo kalbėtoje. Angliškai turbūt šį kartą. Mes sakome, kad esame prieš ISDS, nes privalumai ir trūkumai yra nevienodi. Skaidrumas, demokratinė atskaitomybė ir kiti dalykai yra neaiškus, dėl to mes esame prieš šį mechanizmą, jo nereikia sustarime tarp ES ir JAV. Tačiau, jeigu šis mechanizmas bus įraštas ir mes sekame, kaip dabar viskas yra, mes dabar matome, kad susitarime su Kanada e, taisyklių nepakanka, apie tai kalbėjo ir komisijos narė Malmström, Mes e, sieksime daryti savo įtaką, bendrausime su vyriausybė ir su e, kitais Europos profsąjungų konfederacijos nariais. Dėl investuotojų teisių labai svarbu yra kalbėti apie investuotojų prievolės taip pat. Ir norėčiau kreiptis į kolegas iš įmonės sektoriaus. Kai kalbama apie teisę ir reglamentavimą, reikia kalbėti apie investuotojų atsakomybę tarptautinėje prekyboje ir investicijose. EPPO gairės egzistuoja ir e, jungtinių tautų e, dokumentai reikalavimai dėl verslo ir žmogaus teisų. Reikia tų principų laikytis. Ir viena iš galimybių išspręsti ISDS problemą reikia numatyti prievolės tam tikras verslui ir tvirtai, tvirtai tai išdėstyti. Jūs kalbate apie aukštus darbo standartus. Kaip komisija gali dėrėtis dėl TIP e, su partnerė, kuri neratifikavusi yra e, daugumos tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijų ir kaip užtikrinti tuos standartus? Mes pirmadienį susitikome su atitinkamais pareigūnais Stokholme ir e, kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti, kad tvaraus vystimosi skyrius bus įgyvendinamas. Man malonu pasakyti, kad tiek Europos Sąjunga, tiek JAV sako, jog reikia saistančio tvaraus vystimosi e, skyriaus tiek iš JAV pusės, tai yra ekonominės sąlygos, ir iš ES tai yra teksto. Aš tikiuosi, kad TTIP reikš ir e, naujus žingsnius dėl tarpinės darbo organizacijos ir kitų pagrindinių konvencijų. Mes dirbsime toliau šioje srityje. Ar buvo pasakyta, kad JAV ratifikuos kurias nors TDO e, konvencijas? Ne. Mes sakome, kad e, e, reikalauti, kad būtų pasižiūrėta pagrindinė TDO darbo konvencija būtų eiti į aklygatvį. Mes džiaugiamės, kad komisija kalba apie veiksmingą įgyvenimą ir kad kalbėtų apie tai yra labai svarbu. Man kelia didelę nuostabą tam tikri dalykai. Žinau, kad jūs iš Švedijos ir jūs esate kur kas liberalesni, ne jau kitos šalys, aš iš Prancūzijos ir profsąjungų reakcija e, būtų visai kitokia į tą faktą, kad JAV neratifikuoja TDO konvencijų. Uh, Ką sako jūsų partneriai Europoje? Ar jūs e, randate sutarimą? Aišku, mes e, esame kalbėję apie tai, e, esame bendravę su profsąjungų konfederacija, taip pat su JAV atitinkamomis struktūromis ir mes bandome galvoti, kaip gali pasikeisti darbo rinka, kaip rasti bendrą išeitį, bendrą sprendimą Taip pat, aišku, yra tai, kad e, dėl teisės į streiką mes galime kartu veikti tarptautinėje darbo organizacijoje ir mes e, prašėme e, aiškaus pasisakymo dėl konvencijų ratifikavimo. Dabar Marktik Rotterdamo uosto programų vadovas. Ačiū pirmininkai už kvietimą. Rotterdamo uostas ir didžiausias Europoje ir, ir pasaulinio masto mm, mazgas prekių gabenimo perkrovimo ir taip pat labai svarbus pramonės e, svarbus pramonė 97 tūkstančių žmonių dirba ir netiesiogiai 83 tūkstančiai yra susiję su mūsų uosto darbu. Mes e, e, plėtojame e, bei administruojame Rotterdamo uostą, jo pramonės zoną, taip pat viešą infrastruktūrą, laivų prieimimą ir priežiūrą vykdome. Kalbant apie T-tip susitarimą, dabar 5,2 procentų visų e, į mūsų uostą atgabenamų prekių yra iš JAV, tai yra daugiausiai anglis konteineriai ir e, naftos produktai, 7,5 procento iš mūsų uosto išvykstančių prekių skirti JAF rinkai, daugiausiai tai yra konteinerių prekės ir <clears throat> naftos produktai, taigi nedidelės dalis tiek importo, tiek eksporto. Bendrai tariant, Rotterdamo uostas tikisi teigiamo TTIP poveikio, harmonizuojant ir reguliuojant bei mažinant muitų tarifus, ypač atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau dabar naudojama didelio didelės talpos laivų Rotterdamo uostas galėtų tikėtis naudos iš papildomo žemės ūkio paskirties chemikalų transporto priemonių, transporto priemonių variklių perkrovimo. Europos transporto ir pramonės sektorius yra labai svarbus užtikrinant užimtumą Europoje. Manau, kad tie tip būtų e, tikrai naudingas transporto sektoriu, tačiau reiktų atlikti papildomą įvertinimą. 45 procentai Rotterdamo uostą gabenamų prekių sudaro žalia nafta, anglis ir naftos produktai. E, <clears throat> įskaitant energetikos rinkos e, energetikos rinko atitinkamą e, pastraipą. Tai taip susitarime mes galime tikėtis daugiau teigiamo poveikio gabenant e, papildomas šių prekių apimtis. Iš esmės tie taip galėtų būti naudingas uh, pervežant e, suskistintas gamtinės dujas, todėl reikėtų atitinkamo susitarimo. Galiausiai mes išvelgiame tam tikrų privalumų, kuriuos mums suteiktų TTIP tiekimo grandinėje, stiprinant bendradarbiavimą, būtų sustiprinti prekybos kontaktai, ryšiai pagerėtų ir apskritai būtų galima kalbėti apie žymiai e, sustiprėjusią padėtį jūrų transporto. Jūs kalbėjote apie trūkstamas analizės, tačiau galbūt galėtumėte palyginti tai taip nuostatas su kitų prekybinių sustarimų nuostatomis, sustarimų, kurios pasirašė Europos Sąjunga, ar pavyzdžiui dėl kitų sustarimų jūs galėjote padidinti darbo vietų skaičių Galima pateikti vieną labai žinomą skaičių, kurį mes pasižymėjome e, susijusi su brand markės naftos žalios eksporto į Pietų Koreją. Ir čia apimtis padidėjo naftos eksporto pakankamai ženkliai. E, tiksliau nelabai ženkliai, tačiau didžioji dalis žalios naftos iš Šiaurės jūros yra tiesiogiai gabenama į Pietų Koreją ir mūsų uostas praktiškai nejunta jokio poveikio. Turiuomenį laisvos prekybos sustrimo tarp ES ir Pietų Korejos pasirašymą. Kalbant apie Rotterdamo uostą, mes negalime kalbėti apie kažkokį tai specifinį poveikį, tačiau mūsų uostas daugiausiai gyvena iš e, pramonės e, gaminių, kadangi yra labai didelis e, pramonės įmonių, didelė pramonės įmonių koncentracija. Taip pat transporto logistikos įmonės yra įsikūrusios mūsų uostose, uoste, jos kol kas nežino, kokį poveikį patirs įsigaliojus tie taip susitarimui ir kadangi e, Rotterdamo uostas yra to logistikos e, centro tam, e, tam tikra pagrindinė ašis, tai tikimės, kad pas tie taip pat neš pagerėjimo šioje stacijoje. Aš nieko nežinau apie Rotterdamo oro uostą, turiu prisipažinti, tačiau įsivaizduokime, kad bus panaikinti visi muitų tarifai ir importo eksporto apimtis smarkiai padidės per Rotterdamo uostą. Ar jūs turite pakankamai e, pajėgumų su to susidaroti, ypač turint omenyje e, suskistintų gamtinių dujų eksportą. Pirmiausia, e, noriu pakviesti apsilankyti mūsų uostą, o pajėgumai Manau, kad dėl jų galėtų kilti problemų. Dabar jau juntame tam tikrų problemų susijusių su konteinerių gabenimu. E, po e, naujų metų Kinijoje dažniausiai juntamas tam tikras nuoslogis, tačiau e, srautų konteinerių perkrovimo, tačiau šiais metais to nepajutome. Kaip minėjau pradžioje, jau esame pastatė naują konteinerių perkrovimo terminalą ir 6 milijonus papildomų konteinerių per metus galės perkelti. Žinoma, mes tiesiogiai nekonkuruojame su JAF uostais, tačiau sveikai konkuruojame su tokiais uostais kaip Avras ir Hamburgas ir manau, kad uh, E, visų trijų uostų pajėgumus sudėjus į vieną mes e, sugebėtume susidaroti su padidėjusiais e, perkrovimu srautais ir apimtimis. Ačiū žodis jos dings dabar. Jis yra transporto ir aplinkosaugos direktorius. Prašau. Ačiū, pirmininkė, malonu dalyvauti pas Jūs. Aš dirbu transporto ir aplinkos agentūroje. Ir mes taip pat e, dirbame patariamoje grupėje dėl partnerystės sustarimo. Ką gali duoti Europai sustarimas, jeigu nebent ne kažką pozityvaus aplinkos e, prasme? Beveik metus, daugiau kaip metus patariamoje grupėje jau dirbu ir žinau, viena iš diagnozių, kurią galiu padaryti, kad mūsų norų sąrašas, ko mes norime iš amerikiečių, yra ilgesnis negu jų mums. Ir vienas svarbus dalykas, kur mūsų sąrašas skiriasi nuo amerikiečių, yra rinkos atverimas. Jungtinės valstijos e, perka iš Europos, mes neperkame iš Amerikos. E, amerikiečiai draudžia dujų eksportą, mes ne. Mes neturime dujų. Mes e, neribojame nusavybės uostų, oro bendrovė ir panašiai, taip kaip e, amerikiečiai. Tai yra pavyzdžiai iš transporto, ką geriausiai žinot. Tarptautiniai prekybos rūmai patvirtina save atviros e, rinkos indekse, kad tai yra tiesa. Dėl prekybos aptarimo ES šalis pagal šešių balų skalėje, jų balas yra 4,2, amerikiečių yra 2,2, tai yra labai mažai galėčiau perfrazuoti tuos rezultatus, kad mūsų rinka yra dvigubai atviresnė negu jungtinių valstijų. Paprastai tariant, didelės e, JAF rinkos dalis nėra prieinamas, nes mes nesame amerikiečiais. Ir jeigu nusimsiu aplinkosaugininko kepurę, aš galiu suprasti, kodėl daug kas Europoje nori patekti į tą rinką, nori vienodų žaidimo sąlygų. Taigi to mes norime iš jų. Ką mes galime duoti gražai, gražos? Trupai tariant, neturime daug ką duoti. Pažvelkime pirmiausiai į savo rinkos apribojimus. Beveik visi rinkos apribojimai susijęs su įstatymais įgyvendinančiais e, standartais, taisyklėmis, pavyzdžiui, GMO, mes neleidžiame jų, ne dėl to, kad mums nepatinka amerikiečių ar kinų firmos, mes nemečiame ir e, tokių europiečių firmų, mes nenorime jų kosmetikos, jų e, jautienos, mums nepatinka didžiuliai džipai, kad jie važinėtų mūsų gatvės, nes nenorime, kad aviacija mokėtų už CO2 emisijas. Mes retai gerbėme rinko retai vertama rinka pagal tai, ar ji europieška ar ne. Mes ją vertiname pagal standartus. Geografinių indikacijų sistema yra be ne vienintelė išimtis iš šios taisyklės. Jeigu klausysime, ką, ko nori iš mūsų e, JAV, tai jie nori daugiau įtakos amerikiečių firmoms, kuriant reglamentus ir užbaigti eurocentrinių standartų dominavimą Tai yra įvairios organizacijos, kur europiečiai turi daug svorio ir e, turi įtakos, e, kuriant standartus, kurie patvirtinami pasauliniu mastu. Mums situacija aiški. Amerikiečiai norėtų, mes norėtume, kad e, JAV pajudėtų e, šio 2,2 e, rodiklio prie mūsų, arčiau prie mūsų 4,2 rezultato. Tačiau kažką jiems duoti labai daug mes neturime, nebent kokiu nors naujų standartų ateitie. Makiavelio akimis žvelgiant, tai taisyklių, Europos taisyklių autonomija yra e, akivaizdus e, dalykas e, ir kaip Laris Somersas nesnei Financial Times parašė, kad tiems, kuriam, tiems, kuriems reikia sustarimų, gauna mažiau negu tie, kuriems jų nereikia. Taigi pirmoji dalis, antroji dalis, ar matome būdų, kaip e, sustarimas galėtų būti naudingas aplinkai. Žinoma, daugybė būdų yra, kaip suderinti tai, ką mes darome čia, kas darome ten. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių iš srities, kur geriausiai pažįstu transportas. Norėčiau, kad būtų įtrauktas energijos skyrius, kad atsinaujančiams šaltiniams būtų lengviau jeigu bus daromas dėl to. Taip pat turėtų būti, tur, turbūt bus daromas ir dėl naftos ir dujų. Norėčiau, kad transatlantinis sustarimas būtų pasiektas dėl aviacijos ir laivų emisijų. Mes norime, kad prekyba plėstusi, tačiau nenorime kažkaip tai jos įtakos apriboti. Kodėl negalime sustarti dėl transatlantinių emisijų? ES tai patiktų, tačiau JAV neleidžia E, reguliuoti jokių emisijų už mūsų teritorijos ribų. Norėčiau, kad su JAV dirbant dėl automobilių standartų e, būtų mažiau e, subsidijų iškasniam kūrui jungtinės valstijose. Mes ką darome kai kurių blogesnių dalykų kuriuose srityse. Norėčiau, kad Europoje būtų federalinio tipo priežiūrą dėl e, automobilių tipų patvirtinimų. Mūsų priežiūra gana prasta. Norėčiau, kad Kalifornijos e, stiliaus emisijos e, standartai būtų dizeli, dizelėms varikliams. Jie yra grįžtesni negu mūsų. Tačiau nie vienas šių dalykų visiškai nėra aptariami, darantis dėl partnerystės sustarimo. Man atrodo, kad tai, kas dėl ko deramasi, tai bus pasunkinamas e, tai, tolesnių taisyklių prieimimas ateityje. Aš nematau, kaip e, šis sustarimas būtų naudingas piliečiams ar aplinkai. Ir kodėl dabar šis sustarimas yra daug svarbesnis negu kiti sustarimai, pavyzdžiui, su Azijos, Azijos šalimis, kurie e, tarsi kabo pakabinti ir niekas su jais nevyksta. Ačiū. E, Leiskite rezumuoti, ar teisingai sakau, kad jūs iš esmės sakote ne šiam partnerystės sustarimui. E, norėčiau išgirsti priešingą istoriją, kuri parodytų, kad mūsų tas sustarimas, kurį galėtume gauti, yra naudingas piliečiams ir aplinkai. Kol kas aš negirdėjau tokios istorijos. Idėjų ir pasiūlymų netrūksta, tačiau kad e, Daugelis iš jų atrodo pernelyg dideli, jie net neteikiami, neaptariami. Aš ir tai e, sakau ne kam nors ir dabar nesakau ne. Taip pat dėl valdžios balanso, taip pat e, ar jėgos balanso. Labai sunku matyti, ką ES galėtų gauti. Jūsų atrame sąraše, ką norėtumėte gauti, visą laiką sakėte, kad to ne, tai nebus įmanoma. Gal galite pasiūlyti, ką nors, kokį konkretų pavyzdį, kas būtų įmanoma. Manau, kad e, mažiausiai iš fantastikos ryties e, būtų panašus standartai dizeliniams automobiliams. Aš norėčiau, kad ES taršos standartai būtų bent tokie kaip, kaip JAV ir kad standart, tie standartai būtų palaikomi, jų būtų laikomasi ne tik laboratorijoje, bet ir tuo metu, kai automobilis važiuoja keliu. So TTIP is really all about cars. Na, taigi, tas sutarimas yra apie automobilius, ar ne? Ar negalėtumėte pakomentuoti tai, ką sakė Markas dėl skisintų dujų eksporto iš JAF į Europą? suprantu Europos norą turėti e, alternatyvius dujų šaltinius, tačiau aplinkosaugos prasme tai yra CO2 išmetant e, kuras, kuris neleidžia mums, neleis mums e, pasiekti tų dviejų laipsnių tikslo. Energijos diskusijose trūksta balanso. Viskas kalbama tik tai apie iškasnio kūro panaudojimą. Visi, pavyzdžiui, dėl tvario, tvari, tvaria elektra neprekiaujama, jį lieka čia. Vienintelis fizinis kūros, kūros, kurio galima prekiauti, yra iškastinis kūras. Galima, aišku, prekiauti ir bioenergiją, bet šitam CO2 irgi yra daug. Tai yra sritis, kur sunku įsivaizduoti, kad darybų rezultatas prisidėtų prie emisijų mažinimo tikslo. Nebūtinai čia reikia kaltinti prekybą, tiesiog faktas, kad iškastinė energija prekiaujama, o atsinaujančia ne. Ir jeigu nebus energijos skyriaus e, sutartyje, kaip bus su tvariaus vystimosi skyriumi. Ar e, galbūt jame būtų galima patenkinti jūs kai kurios nuogastavimus. Jeigu jis būtų su dantimis, galbūt būtų galima pasiekti pažangos. Tačiau kol kas tvarios vystimosis skyrius neturi labai daug dantų, o šioje srityje galbūt galima būtų įterti keletą idėjų, tačiau tai yra, na, tokie norai fan, iš fantastikos srities. San, uh... Toliau mm, Sandra Kriner, kuri yra architektė e, dirbanti abiejose Atlanto pusėse. Prašom. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, kad pakvietėte mane pakalbėti apie DTIP architektūrą. Aš mokiausi abiejose šalyse, Vokietijoje ir e, JAV, Kolumbijos universitete. Paskui dirbau keletą metų New York'e įvairiose architektų bendrovėse, o paskui ėmiausi savo verslo JAV ir įgyvendinau taip pat keletą projektų Vokietijoje, keliavau visą laiką. Aš e, dirbu komercinė didelių įmonių, su, su didelėmis bendrovėmis įmonėmis, e, prekybos sityje veikiančiomis. Ir e, norėč, galiu palyginti architekto darbo praktiką JAV ir Vokietijoje. JAV mes e, e, Brodvėjuje atidarėme Ispanijos e, pre, e, drabužių e, parduotuvę. Idėja gimė Ispanijoje, paskui architektas New York'e padarė pirmosius brėžinius, aš tuomet New York'e taip pat dirbau su statybos bendrovė ir mes pradėjome jau vykti statybos procesą. Vokietijoje aš E, e, dirbu e, Amerikos karinėse bazėse. Brėžiniai projektai yra rengiami JAV, Junktinė karalystėje, Amsterdame. Tai yra vienos kavinės, kavinių tinklo, vieno kavinių tinklo pastatai. Ir mano bendrovė prisideda įgyvenant projektus. E, Vokietijoje, Europoje JAV praktika skiriasi. Mes pasitelkėme e, daug konsultantų nuo dizaino iki gyvenimo. E, Junktinėse valstijose skirtumas yra įtraukiant architektus ir jau projekto vykdytojus Vokietijoje architektai yra atsakingi už daugiausiai dalykų, nes jie atsakingi už projektą nuo pračios iki pabaigos. JAV yra kitaip, jie atsakingi tik už tam tikrą etapą. Dėl šios priežasties egzistuoja didžiuliai skirtumai e, dirbant JAV ar Vokietijoje. Amerikos architektų mokymas mokyklos pirmiausia žiūri į patį dizainą, architektūros istoriją, konceptualią architektūrą, o Vokietijoje ruošiant uh, architektus daug dėmesio skiriama statybai, tektoniniams aspektams ir panašiai. Uh, Amerikoje baigus mokyklą, praktiškai dirbant labai e, daug išmokstama ir e, galima pradėti užsimti nepriklausomą architekto praktiką tik praėjus porai metų po baigimo. O Vokietijoje galima iškart dirbti ir galima jungtis į asociacijas, e, padirbėjus vos keletą metų. E, vieni iš kitų galime daug ko pasimokyti, kalbu apie praktiką abiejose šalyse Vokietijoje ar Europoje apskritai pasakyčiau, kad egzistuoja aukštesni standartai panaudojant pakartotinai energetiką, taip pat suteikima daugiau inžinerinių žinių, žinių apie statybinių medžiagų naudojimą. Mūsų, e, žinoma, daug, susipažįstama geriau su poreikiais ir lūkesčiais e, klientų siekiama užtikrinti didesnį komfortą ir e, kaip galima aukštesnius standartus. Jie yra aukštesni, o e, JAV eksperimentinė architektūra yra labiau priimtina, filosofiniai aspektai taikomi. E, daugiau e, vadovaujamas eksperimentinės architektūros linija mes galime veikti kur kas spontaniškiau, lankščiau greičiau lankstesnių sprendimų ieškoti, kuriems netaikomi e, labai griežti reikalavimai. E, tačiau egzistuoja tam tikrų kliūčių derinant abi sistemas ar abu kontinentus, nes požiūris į architektūrą šiuo metu abiejose šalyse yra skirtingas, tai gali būti e, taip pat naudinga ir galima užtikrinti labai tvirtą architektūrinį meninį aspektą ir taip pat įgyvendant projektus. E, Kliūtis mokesčiai, Vokietijoje pavyzdžiui yra e, fiksuoti mokesčiai, JAV e, dėl jų deramasi, yra autorių teisės, licencijos, statybos reikalavimai yra skirtingi bet šiaip abiejose pusėse galima kalbėti apie labai rimtus konceptualius dalykus ir yra didžiulis potencialas tokiams vidutinėms bendruoms kaip kad, pavyzdžiui, mano įmonė ir mes galime dirbti ir įtvirtinti savo poziciją kaip architektai visame pasaulyje. Dėkoju architektams vienas iš svarbiausių dalykų, kaip ir kitiems e, tam tikrų kūrybinių profesijų atstovams būtų tarpusavio ar abipusis pripažinimas. Pavyzdžiui, e, Vokietijos architektas gali dirbti šiaip ją be problemų, bet reikėtų tas e, visiems tas kliūtis pašalinti. Amerikos architektas architektai labiau dėmesį kreipia į dizainą, aš nieko prieš juos neturiu, bet nežinau, ar norėčiau, kad vienas iš jų statytų mano namus dabar. Ar tikrai tas skirtumas yra toks didelis darbe? Europoje taikomi labai griežti inžineriniai standartai izolacijai, um, izolaciniai standartai, o JAV uh, tie reikalavimai nėra tokie griežti. Jeigu nusisamdytumėte architektą iš JAV, e, jis gali parengti puikaus dizaino brėžinius namui, tačiau reikėtų, kad europietis architektas prižiūrėtų statybą. kad jisai prižiūrėtų konstrukcinę dalį statant namą. Bet Vokietijoje, pavyzdžiui, yra labai daug reikalavimų, reikia gauti labai daug leidimų ir tam reikia konsultantų, netgi samdys konsultantus, o jeigu yra kur kas lengviau, reikia 15 e, formų užpildyti. E, skirtingi konsultantai pristato e, brėžinius, skirt skirtingoms instaliacijoms, įskaitant e, dizainą ir procesas yra labai skirtingas. Vokietijoje saugumo dalykai yra labai svarbus, ar jie griežtesni saugumo reikalavimai negu kad JAV? Ne. Aš e, daug dirbu Vokietijoje amerikiečių karinėse bazėse ir ten e, reikia laikytis kur kas griežtesnių taisyklių. JAV E, taiko griežne, griežtesnės netgi taisyklės negu e, Vokietija. Jeigu taip yra, tada mes turime uh, laikytis tų griežtesnių taisyklių. Vokietijoje taip pat. Pavyzdžiui, dėl apšvietimo avarinio uh, galioja labai griežti reikalavimai ir mes uh, turime laikytis jav reikalavimų, nes tai yra nors ir Vokietija, bet amerikiečių uh, bazę. Jūs e, studijavote JAV, e bet pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie Europos architektus, kurie nestudijavę yra JAV e ir nori ten dirbti, ko, ką reikėtų jam daryti? Pirmiausia, tam žmogui reikėtų gauti žalėją kortelę, nes tada jisai galėtų kreiptis dėl egzaminų licencijai gauti. Ir taip pat reikia tam, kad turi, gautum licenciją, turi dviejus, trejus metus dirbti JAV. Gal pirmiausiai e, galės tas žmogus dirbti keletą metų su laikina viza, paskui gauti e, žalėją kortelę, o tik po to galės kreiptis e, dėl licencijos specialioje organizacijoje, paskui reikės papildomus egzaminus laikyti, kurie daug kainuoja. Kalbėtojas mikrofonas jungia. Ir taip pat kiekviena valstija taiko savo reikalavimus New York'e, pavyzdžiui, skiriasi egzaminų reikalavimai nuo Kentukio ar Kalifornijos arba Floridos. Aš mačiau tam tikrų dokumentų, gal ne, neturėjau jų matyti. Ir, ir atrodo, kad nebus e, e, architektūros kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo. Kokia būtų kita gera išeitis, jeigu to nebus? Bendradarbiavimas. Aš manau, kad mes turėtume bendradarbiauti su JAV gyventinami projektus. Aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, uh, kad bus labai įdomu. Aš norėčiau, kad titi būtų pasirašytas, mes e, dirbame su mažmenininkais. Norėčiau, kad jie atidarytų dar daugiau savo parduotuvių Europoje ir turėsime daugiau galimybių su amerikiečių e, mažmeninkais Europoje. Thanks a lot. And now uh, I... Labai ačiū. Dabar norėčiau paraginti komiteto narius, pakomentuoti išgirstas mintis ar užduoti klausimus mūsų moderatorė pasižymės. Pirmoji, ponė Maklarkina, ačiū pirmininkė, ačiū mūsų moderatoriai ir pranešėjams. Manau, kad e, įvertindami tai, ką žiūrėdame diskusijose, galėtume pasakyti, kad reikia kalbėti apie daug platesnį temų ratą, o ne vien tik tai apie ISDS. Ypač, pavyzdžiui, vertėtų pamastyti apie abipusį kvalifikacijų profesinių pripažinimą ir e, mums tai būtų labai e, naudinga telekomunikacijų rinkų atvėrimas, viešiai pirkimai, norėčiau pakomentuoti BEUK atstovo teiginius. Jis buvo susirūpinęs šiek tiek poveikiu vartotojams šio susitarimo. Aš manau, kad jeigu būtų užtikrinta prieiga prie pigiau kainuojančių didesnio sortimento prekių, ir prie viešųjų pirkimų suderinus nuostatas, tai netrodytų labai žalingas dalykas. Aš noriu paklausti, ar yra vertinami e, atitinkamai jau galiojantis laisvos prekybos sustarimai su Koreja arba prekybos susitarimas su Kanada, vertinant pagal galima naudą vartotojams. Aš manau, kad e, daug kas mano, kad e, privalumai, kurie atsiras, tikrai nusvers trūkumus. Viktoras, aš noriu palankiai įvertinti šį, šį renginį. Ir, e, Mes dvi valandas dabar laukiame, e, <clears throat> pakankamai net necyptelėdami, o jūs svarstate tas dvi valandas labai svarbės temas susijusios su TTIP, SDS, politinio pobūdžio klausimą noriu užduoti trims pranešėjams, e, poniai Mišelino atstoviai. Švedijos profsąjungų vadovai ir e, vyriausiam vadybininkui iš Niderlandų. Kokią žinę pasiūstumėte e, Prancūzijos, Švedijos ir Niderlandų parlamentarams, svarstant TTIP ir SDS e temas? Noriu paklausti, ar jūs jau buvote susitikę su savo šalių parlamentarais? tam, kad įsitikintumėte, ar jie taip pat žino, kokias problemas patirėte ir ar jie yra pasirengę su jumis bendradarbiauti, siekiant pateikti rimtus, solidžius atsakymus į labai svarbius geopolitinius klausimus, tie taip susiję ne tik su verslu, bet ir su geostrategija ir mūsų e, euroatlantinė šeima. Ačiū. Panerovol, ačiū Berntai, turiu prisipažinti, kad iš pradžių skeptiškai vertinu iniciatyvą šį klausimą surenkti, tačiau turiu pasakyti, kad dabar esu tikrai labai teigiamai nustebinta ir vieną kartą galime konstatuoti, kad e, tie, kurie iš tikrųjų dirba, jiems rūpia visai kiti klausimai ir problemos nei mums. Aš neužduosiu jokio klausimo, tik tai pakomentuosiu. Atrodo, kad e, bent jau vertinant tai, ką išgirdome iš kalbėtojų, jie palankiai vertina TTIP, e, jeigu jo nuostatos būtų pagerintos, aš tai vertinu labai teigiamai. Jeigu leistumėte man dar truputėlį ilgiau pakomentuoti, aš nekalbėsiu apie architektus, mano vyras tačiau yra statybų inžinierius ketverius metus dirbęs JAV. Tai buvo prieš kurį laiką, tačiau jis gavo žalėją kortelę ir e, jo e, inžinieriaus diplomas buvo pripažintas ir jis pakankamai greitai susirado darbdavi. E, jis tuo metu nemokėjo anglų kalbos ir darbdavys jam tik tai liepė išmokti jav galiojančias normas. Ir jis tą padario, padarė, pirmiausiai susipažino su normomis, kurios e, galioja e, nuo žemės drebėjimo nukenčiančiose regionuose. Jis e, po keturių metų grįžo ir dirba sėkmingai Europoje. Ponas Žadu, pirmiausiai noriu pakomentuoti ponios Mastrom paskaitą apie liberalizmą, ekonomika auks daugiau nei 10 procentų, nedarbo neliks ir reikėtų toliau šią liberalę kryptimį žengti. Aš manau, kad e, naudotis užimtumo argumentu šantažuojant darbuotojus, yra tiesiog skandalinga. Aš manau, kad pirmiausia reikia ant stalo padėti labai aiškius skaičius, kiek naujų darbo vietų atsirado dėl susitarimo laisvos prekybos su Kanada. O dabar taip elgtis paprasčiausiai skandalinga. Antras dalykas, kaip buvo pristatėmi argumentai dėl transatlantinės sutarties, pati ambicingiausia komis, komisijos užsakyta uh, analizė parodo, kad 0,03 procento ekonomika auks per metus. <clears throat> Švedijos profsąjungų atstovai, aš tikiuosi, susipažins su šio tyrimu, jo rezultatais jam skirs pakankamai dėmesio. Tai yra vienintelis <clears throat> e, modelis, kurį e, kuris yra tikėtinas ir dėl šio modelio pritaikymo Europoje sumažės darbo skaičius 600 tūkstančių, o šiaurės šalyse 200 tūkstančių. Ir, ir e, todėl mus labai stebina jūsų teiginiai, kad e, bus e, ir žalos, ir naudos, tai yra akivaizdu, tačiau Tokiu būdu bus galima kompensuoti patirtą žalą iš prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, tačiau mane truputėlį stebinas tiek jūsų toks iš ankstinis pritarimas. E, taip pat buvo kalbama, kad e, normos nenukentės. Obama teigia, kad nieks nelies mūsų normų, europiečiai taip pat tą patį teigia ir mes deramės, tai dėl ko mes deramės, jeigu tos normos nebus keičiamas. Savame suprantama, kad vadovaujantis abipusio pripažinimo logika, tos normos bus keičiamas, tai yra pirmiausia ryčdė direktyva ir e, reglamentas, taip pat ir amerikiečių tinkamos normos ir reikalavimai galiojantis cheminėms medžiagoms ir e, džiaugiuosi, kad e, Mišelino koncernas pritarė ryč reglamentui Čia noriu priminti, kad tuo metu, kai mes siekėme, kad šis reglamentas būtų patvirtintas, jūs tam priešinotis. Ir e, dabar e, visi džiaugiamės, kad šiuo reglamentu e, jo nuostatomis yra apsaugoma mūsų piliečių sveikata. Noriu priminti, kad praėjus trim savaitėms palaikino susitarimą su Kanada patvirtinimo komisija grįžo prie kūro E, kokybės direktyvos tam, kad nebūtų taikomas jokios sankcijos iš Kanados importuojamam bituminiui, bituminiui smėliui. Ir e, taip pat e, tas pats buvo padaryta, turime tinkamas nuolaidas endokrininių liaukų lygas sukeliančiams medžiagoms. Taigi dabar tas pats laukia ir mūsų darbuotojų, kurie kenčia, jeigu bus pasirašytas tas TTIP susitarimas toks kaip dabar. Ačiū, Viktorai, iš tiesų mes nekalbėjome apie mm, chloruotas vištas mm, savo diskusijose, tačiau taip pat nekalbėjome ir apie ESDS tą būtiną pabrėžti, noriu užduoti klausimą Švedijos profsąjungų atstoviai. Akivaizdu, kad bus laimėjusių ir pralaimėjusių dėl šio susitarimo ir aš manau, kad e, jau buvo paskelbti tam tikri tyrimo rezultatai dar prieš prasidėjusių dėryboms, tačiau neaišku, kas turėjo būti vertinama, kadangi neaišku, kas dėl ko bus susitarta. Aš manau, kad prieš mums balsuojant reikėtų atlikti atitinkamą poveikį vertinimą atskirose sektoriuose, regionuose, pagal užimtumo rūšis, nustatant tuos laimėjusius ir pralaimėjusius, nes aš nemanau, kad pakaks globalizacijos fondo lėšų tam, kad padėtume visapusiškai darbą prarasintiems e, darbuotojams. 550 milijonų dabar tame fonde yra. Mes tikrai nesugebėsime šiomis lėšomis padengti visos žalos atskirose sektoriuose. Šiuo metu nėra ketinama padidinti šio fondo asignavimu. Tačiau noriu priminti, kad fondo lėšomis yra atlyginama e, žala tik tai išskirtiniais atvejais ir galbūt e, galėtume paklausti kitaip, ar Švedijos vyriausybė ir profsąjungos yra pasirengusios ir toliau ginti tą hipotezę, kad remiantis e, naudos ir žalos e, analizę mes galėtume tikėtis didesnio solidarumo iš tų šalių, kurios laimės dėl šio susitarimo, tų šalių, kurios pralaimės atžvilgių, e, turiuomenėje įmokas e, į globalizacijos pristaikymo fondą, į regionų plėtros ir vystymo atitinkamą paramą. Įsivaizduokime, kad jeigu labai smarkiai nukentės dėl globalizacijos tam tikras sektorius, tai reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tame sektoriuje dirbantiems darbuotojams būtų galima pasiūlyti tam tikras alternatyvas. Jeigu mes tariamės dėl ES biudžeto sandaros, labai sudėtinga užtikrinti solidarumą. Taigi galbūt Švedijos profsąjungos jau yra numatę tam tikrų solidarumo veiksmų savo darbuotojų narių atžvilgių ir galbūt galėtų su mumis pasidalinti savo mintimis. Pas Krasnodemškis dabar do mm, tych fascynujących mm, wypowiedzi. Do... Mano klausimas e, skirtas būtų ne tik mūsų prelegentams, bet ir organizatoriams. Stebina kai kas šiame sustikime, nes per daugelį sustikimų dėl transatlantinės partnerystės sustarimo organizatoriai nepagalvoja pakviesti dalyvių iš kitų Europos kraštų, kad taip 2004 metais plėtra nebūtų įvykus ir dar po to viena dar 2007 metais. Noriu pateikti prašomą, kuomet aptarinėjimą problemas susijusias su įvairiais dalykais, ar tai būtų transatlantinės partnerystės sustarimas, ar Junkerio planas, ar kas nors kita. Reikia suprasti, kad Europa dabar yra didesnė, negu anksčiau buvo, ji buvo. <clears throat> architektai. Taip pat architektų yra ir Bukarešte, ar Varšuvoje. Butapešte taip pat. Dabar kitas klausimas, ką galima pasakyti, reaguojant į panos areną pasisakymą. <clears throat> Transatlantinės partnerystės sustarimas duos skirtingų rezultatų įvairiose Europos dalise. <clears throat> Viena vertus reikia atlikti poveikio vertinimą, kad žinotume, kokia bus situacija. Įdomu, kokį poveikį tai padarys mano šaliai, kurioje gyvena 38 milijonai žmonių, tačiau e, ji vaidina tam tikrą vaidmenį Europoje. Koks poveikis bus Lenkijos verslui, kuris e, netiek jau daug prekiauja su JAV, e, tačiau jis prekiavo daug su Rusija anksčiau. Taigi toks būtų mano kreipimas į jūs ir norėčiau išgirsti atsakymą, kodėl per tokius renginius kaip šis nėra profsąjungų ar bendrovių atstovų iš mūsų Europos dalies. Pavyzdžiui, galėjote pakviesti Lenkijos uosto atstovą ir panašiai. Uh, Frau Keller. Pane Keller, ačiū. Dėkuoju visiems prelegentams, moderatoriai. Ačiū už šiek tiek uh, naujovišką klausimą, skirtingą nuo įprastų. Buvo labai įdomu klausytis, tačiau man vis tiek kyla klausimas, ką tas partnerystės sutarimas duos, kadangi turime galimybę, turėjome galimybę išklausyti pramonės atstovų, išgirdome, jiems reikės mokėti muitų. Ką su tais pinigais tada darysite, investuosite į savo konkurencingumo didinimą. Tai mano supratimu nereiškia didesnio atlyginimo mokėjimo ar e, daugiau žmonių pasamdymą. Gal jūs paprieštarausite tam. Uosto atstovui, norėčiau pasakyti, aš neišgirdau, kad daug labai tikimasi iš sustarimo. Galbūt apskritai iš prekybos liberalizavimo, bet ne iš sustarimo. Ir įdomu tai, kad neaišku, ką iš tikrųjų augimo, darbo vietų prasme ką tai duos, e, skirus tos tyrimus, kurias minėjo Janikas, kurie nerodo, kad didelio augimo ar darbo vietų kūrimo nebus. Marija taip pat kalbėjo apie tai, kad kai kurie sektoriai laimės, kai kurie pralaimės. Taigi reikia turėti bendrą vaizdą, ne tik kalbėti, kad bus darbo vietų, bet bus ir prarastų darbo vietų. Bus ir atlyginimo praradimo, pajamų praradimo pagal kai kurios tyrimus. Tai nėra tikro įrodymo dėl tos naudos, kurią šis sutarimas duos Europos piliečiams. Tačiau e, klausimai, kurie keliami, nėra paneigti. Pavyzdžiui, klausimas dėl standarto. Aš sutinku, būtų gerai užtikrinti aukštesnius standartus, tačiau pasiklausus komisijos girdime, kad jie sako, kad jie nebus sumažinti, bet jeigu norėtume juos pagriežtinti, kaip tai padaryti, taip pat neaišku. Dėl energijos skyriaus taip pat, kiek žinome, iš komisijos e, norima palengvinti e, galimybę gauti iškastinio kūro iš Junktinių valstijų. Taigi, JAV bendrovės taip pat e, lengviau prieinamos bus tas kūras, kuris yra čia, kurį galima iškesti, tai, kurio niekas čia nekasa. Taigi, galbūt jūs paprieštrausite, gal pasakysite man, ką iš tikrųjų tai duos piliečiams darbo vietų, užimtumo, tvarių investicijų, klimato apsaugos, vartotojų apsaugos ir tie, būt mielai paklausysiu. Good. Um, vielleicht von meiner Seite einmal eine. <clears throat> Galbūt aš savo ruoštų taip pat norėčiau pateikti atsakymą į išsakytą kritiką iš mūsų rytų Europos atstovų. Prieš kelias savaitės vyko klausimas kartu, kurį organizavome su Pramos komitetu, jame dalyvavo du rytų Europos valstybių atstovai. Aš nemanau, kad čia dabar turėtume kelti tam tikrus nacionalinių požiūrį jautrius klausimus. Mes turėtume ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir interesų, kurie mus e, visus vienytų. Tad nuolatinėme dialoge mes dalyvaujame su Rytų Europos atstovais, kalbant apie standartus noriu pasakyti, kad mes norime aukšto lygio abipusio pripažinimo standartų kaip mes turėtume aukštai iškelti tą savo lūkesčių kartelę, vertindamas JAV elgesi tarptautiniuose tarptautinėse institucijose, kalbant apie bendruosius standartus, tai man nekelia labai didelio optimizmo tas elgesys lapkričio 14 dieną jungtinių tautų tinkama darbo grupė e, kontekste buvo e, pasiūliusi standartus padangoms ir beveik visos pasaulio šalis pritarė šiems standartams išskyrus JAV. Taigi klausimas, kaip e, galėtume per T-tip susitarimą tą situaciją pakeisti. Jums dabar tenka užduotis apibendrinti klausimus ir juos paskirstyti skiriams ekspertams. Hmm, very... Dėkuoju, nebus lengva. Išgirdau įvairiausių nuomonių. E, kai kas klausė apie poveikio vertinimą. Buvo kalbama, kad reikėtų atlikti tokį vertimą jau po dėrybų, bet prieš ratifikavimą. Ar jūs manote, kad tai galėtų pasiteisinti? E, Johanės, e, jūs norėčiau paklausti, nes jums buvo pateiktas klausimas, ar jūs įvertinote e, sustarimo su Kanada poveikį. Ar jūs manote, kad e, tai gerai vartotojams, jeigu atlikote tokį vertinimą? pasižiūrėsime į tai, kiek reikia lėšų, kad būtų vertinas tokio plataus susitarimo kaip CETA ar TTIP vertinimas, tai tikrai ne mūsų galimybėms. Ir aš bandžiau paaiškinti, kad mes galime pasakyti iš patirties, jog galima tikėtis naudos iš TTIP, pavyzdžiui, tarifai sumažės, atsiras daugiau e, pasirinkimo konkurencinio spaudimo. Iš patirties galime pasakyti, kad naudinga tai gali būti piliečiai. Ir žiūrėdami tai, ką valstybės narės komisija sako apie tai, e, kalbama tik tai apie tam tikrą dalį, tai yra pasiekiamus vaisius, nes ir taip jau tarifai yra žemi. Bet apskritai aš manau, kad tai būtų gerai ir mes pasisakome už e, tokį darybų kelią. Tačiau TTIP e, didelė dalis susijusi su netarifiniais barjerais. Ir ekonominė nauda panaikinus tuos tarifus, kol kas nėra aiškus tie dalykai. Mokslininkai kol kas negali to įvertinti skaičiais ir aš irgi nežinau. Taip pat JAV atlikta tam tikrų tyrimų dėl techninių kliūčių prekybai. Jeigu kažkas šiek tiek sumažinama, atrodo kaina sumažėtų. Bet ar tie dalykai yra esminės svarbos apsaugant piliečius? Labai sunku vertinti tarifų mažinimą, galima kainų mažėjimą ir apskritai netarifinius, netarifinės kliūtis prekybai. Suzanai, noriu pateikti klausimą iš Švedijos E, jūs, e, jūs nustebinote savo pareiškimais ir kitus ir sulaukėte kritikos. Janikas minėjo 600 tūkstančių darbo vietų, kurios dings. Ar jūs taip pat esate paskaičiavę panašiai? Ką, ką jūs galite tokius vertimus pateikti? Parlamento narys iškėlė labai e, svarbų e, vaidmenį. Mes žinome, kad buvo atliktas Kapalda tyrimas, kurio prognozijas labai neigiamas ir sakoma, kad Amerikos, Amerikai neigiama tai gali atsiliepti, bet yra ir kitų tyrimų, kurie visiškai priešingi kalba apie kaip tai daugybės darbo vietų atsiradimą CPR, nacionalinė prekybos valdyba, CPR2 atlikę yra tyrimus ir matoma tam tikrų neigiamų pasiekmių. Jūsų komitetas ir Europos parlamentas yra įvertinęs komisijos tyrimus. Ar jie patikimi ir jūsų išvados yra tokios, kad tai yra geriausia turima informacija, kurią galima naudoti yra ilgalai. Ir kalba ten apie nedidelį, bet ilgalaikį augimą ir e, ilgalaikę darbo užimtumo situacijos geresnę būklę. Tačiau mūsų profsąjungų kolegos iš JAV e, žiūrėjo į naftą ir iš tikrųjų jų, jų pamatė, kad nafta neužtikrina darbo vietų sukūrimo tiek, kiek buvo tikėtasi tų darbo vietų. Bet vienas e, prekybos susitarimas gali būti skirtingas nuo bendrų struktūrinių, globalių struktūrinių e, pokyčių. Taip pat mes turime kalbėti ne tik apie darbo vietas, bet ir apie tipą darbo vietų, ar kuriame kokybiškas darbo vietas Europoje. Ir mes turime ne tik tai apie kiekį, bet ir apie kokybę kalbėti. Kritikuojama taupimo politika tiek ES, tiek e, valstybėse narise, solidarumas su pietinėmis šalimis, kažkas taip pat klausė apie tai. Mes su draugais iš profsąjungų kalbame apie trojkos politiką pietų Europoje, e, žlugdoma kolektyvinių sutarčių sistema. Labai svarbu yra kalbėti apie tai ir mes tą darome, tačiau mes e, manome, kad TTIP e, turi potencialą ir mes norime būti kaip galima geresni, tačiau dabar nesakome taip ar ne, sakome taip, pažiūrėkime, e, kas bus su tuo TTIP, ką jisai pakeis ir aš jums išaiškinau priežastis. Mes tik pabaigoje pasakysime taip ar ne, kai viską išanalizuosime. Taip pat buvo kalbama, kad nekalbama apie e, vištieną, paukštieną. Mes pavasarį e, dirbsime daugiau ir žinau, kad jūsų komitetui pavasaris labai svarbus ir tikimės, kad mes palaikysime ryšius e, su jūsų komiteto nariais. Fabian, buvo jums pateiktas klausimas. TTIP, e, dėl TTIP naudos. E, kai kas sako, kad nauda nebūtinai pasireikš tuo, kad bus sukurta daugiau darbo vietų ar bus didesnės lyginimai. Kaip jūs sureaguotumėte į tai? Tas asmo, kuris klausė, neatstovauja E, naujai valstybei nariai, bet mūsų viena iš didžiausių įmonių yra Lenkijoje. Ir reikia pasakyti, kad sunku, ką nors pasakyti dabar tvirtai apie sustarimą, kuris nežinia, kada bus pasirašytas, ar kas nors žino kada. Uh, aišku yra tai, kad mes investuojame į Europą ir norime, kad Europa išlaikytų savo eksporto pagrindus, kad, kad eksportuotų aukšto lygio, aukštų technologijų produktus ir mes turime daryti viską, kas padėtų mūsų konkurencingumui ir tokiu būdu mes manome, kad TTIP galėtų turėti teigiamą poveikio. Ar tai pasireikš e, darbo vietomis ar investicijomis labai sunku yra dabar įvertinti e, tokio susitarimo poveikį, bet ne, juk jis pasiraš, bus pasirašytas ar įsigalios tik po keleto metų. Bet mes norime, kad būtų padėta investuotojams bet kokiu lygmeniu ir kad mes galėsime toliau e, eksportuoti savo technologijas ir aukštos sugybės produktus. Ir e, kaip jūs palaikote ryšius su deputatais iš Prancūzijos? Kaip aš ir sakiau, e, šiandieną mes žiūrime, kas vyksta e, Europoje, Prancūzijoje e, ir JAV. Mes taip pat bendraujame su parlamento nariais iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų šalių ir taip pat veiksime ateityje. Aš žiūriu į savo užrašus. iš Rotterdamo uosto Markas sakė, kad nesitikima liberalizavimo cityje iš TTIP nieko. Kuo daugiau importo eksporto, tuo jums geriau, koks būtų susitarimas. Gal jūs pats atsakysite į tą klausimą. E, importas eksportas, mes palaikome ryšius su 90 e, viena šalimi, taigi mūsų veikimo mastas labai uh, platus. 5 procentai eksporto, 7 importo yra prekybos apimtys su JAV tiesiogiai labai nedidelės. Bet mes matome tam tikrų galimybių pagerinti padėtį. Mes esame tik tai tam tikras tarpininkas verslui, kuris e, gamina Vokietijoje produktus ir atsiunčia prekes e, pas mus, o mes jas plukdome į JAV. Tai nėra mūsų tiesioginė įtaka, aš tą norėjau pasakyti. Taip pat buvo klausima ir apie suskistintas gamtinės dujas. E, ponas Tink išreiškė tam tikrą nuomonę apie tai. Rotterdamo uostas labai daug investuoja į tų dujų e, infrastruktūrą ir taip pat Europoje kitur reikia e, siekti e, švaraus, tylaus, žemų CO2 emisijų transporto. Tai yra svarbu ne tik tai tolimam susiekimui jūromis, bet ir pakrančių laivybai. Ir mes norime investuoti į uh, švarų kūrą. Jeigu pasižiūrėsime JAV, e, matome tam tikrą problemą, kurią galbūt galima e, paminėti, tai yra e, kabotažo pribojimai. Laivas gali sustoti tik vienoje vietoje JAV, paskui turi vykti į Kanadą ar į Meksiką. Ir dideliems laivams tai kelia rimtų problemų. Dabar matome, kad konteinerių laivas atvyko iš Singapūro. 17-18 tūkstančių konteinerių jame buvo, o mūsų, oro, mūsų uoste buvo tik 7 tūkstančiai iškrauta. Jeigu mes norime švaraus transporto, transporto, e, plačiau naudoti suskistintas dujas, mes turime e, kalbėti apie tai ir TTIP tai kontekste, nes kitaip JAV neinvestuos niekuomet į švaresnį transportą. Matau, kad viską jau kaip ir aptarėme. Nebekalbėjome apie tai, ar turėtume optimistiškai būti nusteikę ar ne, bet ponia Langė, turime patys turbūt to paklausti. Ačiū ir atrodo, kad jau baigėme šią diskusiją. Ačiū visiems e, Europos visuomenės atstovams už e, jų pasidalintas mintis, e, dalyvaujant diskusijoje dėl TTIP. Labai noriu padėkoti moderatoriui, buvo labai malonu Jūs matyti sėdinčioje kėdėje diskusija, manau, kad buvo aštresnė, gyvesnė nei įprasta tokių klausimų metu. Tad noriu padėkoti sekretariatui už atitinkamą klausimo organizavimą ir rytoj 9 val. ryte susitiksime vėl. Visiems gero vakaro.